Okay, good afternoon, everybody. Welcome to this here, sitting of the committee, and um, I call the committee to order. Labas. Labadiena visiems. Kviečiu visus e, susėsti į savo vietas. Pradėsime komiteto posėdį, kadangi komiteto pirmininkės ir vicepirmininkų nėra, tai tenka man pirmininkauti. Šiam posėdžiui pirmasis mūsų uždavinys tai patvirtinti darbo atvarkę. Tyl, tyla suprantu kaip pritarimą, vadinasi, darbo atvarkę patvirtinome. Na, o kitas darbo atvarkės punktas yra pirmininkės pranešimai ar pirmininko pranešimai. Turiu tik tai vieną nedidelį pranešimėlį. O konkrečiai, kad šiandieną yra taikomas pilnas kalbų režimas, na, o rytoj atrodo vienos kalbos vertimo nebus, bet aš jau rytojos dienos posėdžio pirmininkui paliksiu progą pasakyti, apie kurią kalbą čia kalbama. Jokių protokolų patvirtinti neturime šiuo atveju, vadinasi, kitas darbuotojas punktas bendrosios mokslo tyrimų ir inovacijų programos horizontas 2021-2027 2020 aptarimas. Kalbėsime šią temą e, pasiskirstę į keletą teminių blokų. Pirmiausia bus e, ponios Madurėl pranešimas. E, išklausysime ponios Karvalijo taip pat. Taigi steiksime jiems pirmiausia žodį, paskui pasisakys parlamento nariai esantys salėje. Na ir aš galiu pažadėti, kad bandysiu duoti jums ženklą, jeigu jūs viršysite dviejų minučių pasisakymui skirtą laiką. Na, pirmininkas savo nuožiūrą galės truputį tai ir koreguoti. Nagi, dabar jeigu ponė Madurel yra pasiruošusi, tai iš karto ir suteiksiu jai žodį. Recuerda viejos tiempos y como Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau patikoti už man sutiktą žodį. Turime, ne, turime mažai laiko, todėl leiskite man iš karto pereiti prie paaiškinimo dėl kai kurių pagrindų. Tai yra aštuoni pagrindai buvo pateikti, dėl kurių buvo pateikti taip pat pakeitimai. Tos pakeitimus turite prieš save, galite juos jau išsinagrinėti. Būtent keičiamas yra pradinės komisijos pasiūlymas. Žinoma, norėdame kovoti su krize ir išeiti, išnešti sveiką kailį iš tos krizės. Todėl mes norime daugiau investuoti į žinių visuomenę ir į žinių bendruomenės. Ir e, Europa 2020 strategija bus sėkmingai gyveninta tik to atveju, jeigu mokslinio tyrimų ir inovacijų sistemos išliks stabilios. Ypač kalbant apie žmogiškos išteklius ir apie finansavimą. Todėl būtina kitą bendrąją programą finansuoti dvigubai daugiau, negu dabar yra numatyta. Kita priežastis, dėl kurios mes dabar diskutuojame, tai yra e, žmogiškiai ištekliai, nes be žmonių nebus nei mokslinių tyrimų, nei inovacijų. O be šių dalykų mes negalėsime ir pasiekti ekonomikos augimo. Dėl to pateikti yra atitinkami pakeitimai siekiant e, didinti pajėgumus, e, skatinti talentus. O tam reikia atitinkamų rodiklių, kaip galėtume įvertinti šitos žmogiškos išteklius. O, o tam būtent ir skirta šita horizontas 2020 e, programa, kad būtent galėtume įvertinti tos talentus, juos skatinti ir remti jų darbą. Būtent, kad mes galėtume užtikrinti E, visą inovacijų grandinę nuo pat pradžios iki galo, kad parama būtų teikiama e, būtent moksliniams tyrimams ir investicijoms ir jų patekimui į rinką. Taip mes žengsime teisingo linkme. Ir mm, šios programos tikslų mes nepasieksime, jeigu mes nerasime pusiausvėros. Tai būtent tarp atskirų grandžių šios, šioje grandinėje, tarp mokslinių tyrimų, ino, inovacijų ir finansinių priemonių, kurios skirtos yra skatintoms inovacijoms. Kitas dalykas, e, e, turi būti užtikrinta integracija šios, šio inovacijų ciklo, valdysena geresnė. Tai būtent e, sektorinės valdymo grupės turi būti stiprinamos, daugia disciplininės inovacijų pobūdis turi būti stiprinamas. Tai va tiek apie tą žmo, žmogiškai kapitalą. Toliau. Patys moksliniai tyrimai, jų kokybė turi būti didinama, e, skatinami talentai ir manau, kad e, tokiu atveju mes e, turėtume skirti to, tai kokybės, tam kokybės didinimui trešdalį viso finansavimo. Kitas dalykas tai yra globaliniai iššūkiai pavyzdžiui, palyginus su 7 bendraja mokslinio tyrimų programa, mes įtraukėme dar energetikos tikslą. Ir to e, finansavimas yra skiriamas e, šiai sričiai pakankamai didelis. Europos parlamentas to reikalavo daugybėje rezoliucijų. Mes norėtume taip pat e, užtikrinti, kad ES siektų CO2 mažinimo tikslų. Tai irgi yra įtvirtinta programoje, energetikos visų pirma skyriuje ir ten skiriama trešdalis viso finansavimo. Kitas dalykas, tai turime atsiliepti ir į socialinius iššūkius. E, norime išlaikyti tą pačią struktūrą, kurią pasiūlė ir komisija. Būtent kalbant apie socialinę įtraukti, inovacinę visuomenę, tam yra skirti du skyriai. Tai būtent mes turime suprasti Europos visuomenę socialinius pokyčius ir kitas dalykas, mes turime laisvę ir saugumą užtikrinti Europoje, būtent tai pačiai visuomeniai. Tam yra svarbiausia humanitariniai mokslai, ypač kalbant apie tai, kad e, visuomenė būtų užtikrinama įtrauktis ir kad visuomenė būtų inovatyvesnė. Mūsų penkta priežastis, kodėl mes čia keičiame tos pakeitimus. Mes norime e, geriau suskirstyti šitą programą, tai Horizontas 2020. Anksčiau įvairiais veiksmais arba priemonės buvo finansuojamas moksliniai, moksliniai tyrimai ir jų gyvenimas pramonėje. Tai ir būtent šiame pranešime mes tai ir pabrėžiame. Mes norime e, visą tai išlaikyti. Todėl mes turime sustiprinti tarp valstybinius projektus ir tarptautinį bendradarbiavimą. norime pasiekti, kad finansavimas patektų ne tik tai didiesiems projektams, o mažieji projektai liktų be nieko. Todėl mes padidiname ar prašome padidinti finansavimą Marie Curie e, veiksmams, ypač e, skirtiems moksliniams tyrimams. Ypač didelis dėmesys skiriamas yra elektroninėms infrastruktūroms. Yra taip pat kitas tiklas, naujas tiklas iškeltas, tai būtent e, mokslinio tyrimų kokybę, kad būtų stiprinamas apskritai mokslininkų tinklas visoje Europoje. Čia aš gal aptarsiu dar kelis punktus vėliau diskusijose, bet dabar norėčiau pridėti, kad norėčiau padėkoti sekretariatui. Tačiau pirmininkas ją nutraukė. Na, bet Dar prieš pabaigdama norėčiau komisijos sekretariatui, savo frakcijos sekretariatui, savo darbuotojams padėkoti už jų paramą rengiant šį pranešimą. Taip pat dėkoju ir kitų frakcijų šešėliniams pranešėjams, nes ir jie gana atidžiai išanalizavo pagrindų programą. Dėkoju už visų indėlį ir už siekį surasti sutarimą. Norėčiau ir pirmininkaujančiai valstybei padėkoti taryboje, nes e, visiems padedant esu tikra, kad sugebėsime pasiekti gerų rezultatų. Pirmininkas, e, dėkoju, kad taip gerai sugebėjote sutilpti į kalbėjimą į pasisakymui skirtą laiką. Dėkoju Jums, o dabar žodis poniai Kavalio. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir e, ponai, nenorėčiau, kad mane pirmininkaujantis nutrauktų, tad svarbiausius dalykus pradžioje pasakysiu. E, kitų frakcijų. E, iš karto padėkosiu šešėliniams pranešėjams, taip pat ir savo padėjams EPP frakcijoje. E, E, horizontas 2020 e, numato visus tinkamus prioritetus ir veiklos galimybės. Dėkoju poniai Madurel už jos parengtą pranešimą. Na, o mano pranešime yra keturi svarbus elementai. Pirmiausia, kompetencija ir platesnis bendra, e, dalyvavimas. Mums atrodo, kad kompetencija turėtų būti šios programos ašis. Tai taip pat apima ir platesnį dalyvavimą, įtraukiant mokslininkus visoje Europoje. Horizonte 2020 turėtume įtraukti naują savoką laiptų link kompetencijos savoką ir mes turėtume paieškoti galimybių konkretizuoti šią mintį, kad Europos mokslo taryba galėtų teikti dotacijas dvinių projektams. Antroji mano mintis yra susijusi su si sinergija tarp horizontas 2020 ir struktūrinių fondų. Turime numatyti konkrečių veiksmų, tokiai sinergijai užtikrinti ir e, tie projektai, kurie būtų teigiamai įvertinti, bet negalėtų dėl biudžeto trūkumo gauti finansavimo, galėtų būti finansuojami iš struktūrinių fondų. Taip pat galima būtų numatyti bendrą finansavimą testavimo ir demonstraciniams projektams. Tai prisidėtų prie e, bendros žinių bazės plėtimo ir e, tų žinių panaudojimo visuomenės reikmėms. Pramonės dalyvavimas e, neturėtų būti ribojamas ir neturėtų pasilikti tik tai viename tam skirtame pramonės pirmajame ramstyje, bet turėtų būti užtikrintas visose trijose ramščiuose. Aš parengiau keletą pakeitimų siekiant šio tikslo. Ir, pavyzdžiui, vienas iš e, galimų veiksmų būtų sukurti vadinamąjį naujovių talonų e, metodą. Mes tai turime spręsti visą virtinę horizontalių problemų, tokių kaip mokslo tyrimų koordinavimas, e, kalbant apie temas, kurios e, atsispinti horizonte 2020 geresnė sąsaja tarp mokslo ir visuomenės ir kitos horizontalios problemos. Panas ir ponai, kalbant apie prioritetus, kurie jau atsispindi komisijos pasiūlyme. Aš pridūriau dar keletą temų, kurias manau esant ypatingai svarbiomis ir kurios e, nebuvo įtrauktos arba tinkamai akcentuojamos komisijos pasiūlyme. Konkrečiai vanduo, e, gamtinės nelaimės, paveldo užtikrinimas, ir energetikos sektorius. Apskritais norėčiau pasakyti, kad apskritai mano pranešimas dera su ponios Madurel pranešimu. Tik tai norėčiau, e, kad e, visuomenė ir mokslas e, turėtų išlikti pirmojo iššūkio dalykų, tuo tarpu, kai ponė Madurel norėtų, kad e, ši tema būtų įtraukta į pirmąjį ramstį. Taigi, dar kartą dėkoju savo kolegoms ir nekantrai lauksiu bendro darbo ateityje. Dėkoju. Uh, dėkoju, ponė Karvalio, už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėti laiko uh, šešėliniams pranešėjams. Dabar suteiksiu žodį pirmiausia, ponė Delikas Tilio. Prašom jums dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš atstovauju EPP šešėlinį pranešėją, poną Eller. Deja, jis negali šiandien dalyvauti posėdėje, bet rytoj atvyks į e, komiteto posėdį. Taigi jo vardu perskaitysiu jo pranešimą. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Madurel, parengus puikų pranešimo projektą, kuriame yra keliami svarbus klausimai. Jie sudaro gerą pagrindą tolesnėms diskusijoms. Aš norėčiau pabrėžti savo dėkingumą poniai Madurel už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Per pastarosius keletą mėnesių parlamentas uh, parengė nuoseklę ir koordinuotą poziciją dėl Horizontas 2020 programos. Tačiau dar svarbiau, mes sutarėme dėl to, kokį svarbų vaidmenį Europos moksliniai tyrimai ir inovacijos vaidins Europos ateityje. Todėl aš džiaugiuosi ponios Madurel reikalavimu skirti milijard, 100 milijardų eurų šiai programai. Taip pat pagirtina yra daugelis kitų pranešimo projekto aspektų. E, reikėjo pripažinti e, visuomenės pokyčių saugumą ir apsaugą bei e, dabartinius ekonominius ir socialinius iššūkius, Euro, su kuriais susiduria Europa šiomis dienomis šiems klausimams spręsti reikia atitinkamo biudžeto. Tas pats pasakytina ir apie kompetencijas. Reikia spręsti, plėsti kompetencijas ir platinti bendradarbiavimą Horizontas 2020 programoje. Žinoma, prie to gali prisidėti valstybės narės ir jų regionai, tačiau Horizontas 2020 programa turi nustatyti atitinkamas priemonės, kurios sustiprintų inovacijas ir mokslinius tyrimus. Europa turi pasinaudoti turimų mokslinių tyrimų potencialu, nes jeigu to nepadarysime, niekuomet negalėsime konkuruoti tarptautinėje arenoje. Pone Madurel pažymėjo atitinkamus šios programos aspektus ir mes turime ją palaikyti. Aš atsiprašau, bet atstovauju pona Eller, čia skaitau jo pranešimą. Kol kas trūksta konkretesnių formuluočių kai kuriuose vietose. E, dar galėčiau šį beitą pridurti, bet manau, kad čia turėčiau sustoti. Ir tikiuosi, kad vėliau galėsiu dar pasidalinti savo mintimis Ir paskutinis mano sakinys yra toks, parlamentas e, turi skirti atitinkamą vietą Horizontas 2020 programai. Diskutuodamas dėl ekonomikos saugimo, parlamentas turi skirti pakankamą dėmesį šiai programai. Pirmininkas, dėkoju Jums labai. Galbūt vėliau galėsime suteikti Jums dar galimybę pasisakyti, o dabar perėsiu prie ponios Hall. Prašom, ponė, dvi minutės. Dėkui. Aš taip pat pasisakau e, vietoj kolegos, e, pana Hačison, kurio skrydis užtruko. Noriu padėkoti pranešėjams už pateiktus pranešimus ir pasakyti tik tai porą ar trajatą pastabėlių. E, horizontas 2020 yra ne vien tik tai FP tipo programa. Ten eina kalba ne tik apie mokslo tyrimus, bet ir apie inovacijas. Tad manytume, kad gal truputėlį pernelyg akcentuojami fundamentalieji tyrimai. Mums reikėtų labiau integruoto požiūrio. Antra, komisija ir taip pat taryba siūlo, kad dabartinį <clears throat> visuomenės uždavinių e, tikslą e, sus suskaldyti e, į dvi dalis. Mums netrodo, kad tai gera, nes toks atskirimas e, gali nulemti, kad socialinių mokslų ir saugumo sąsajos bus truputėlį apleistos, ignoruojamos. Nes saugumas turi ir aplinkos sauginių aspektų. Ir jeigu atskirsime tuos du dalykus, tai e, technologijų įtaka ir sąsaja su žmogiškuoju ir aplinkosaugos e, elementu gali būti prarasta. Dar vienas dalykas, e, mūsų šešėlinis pranešėjas taip pat sutinka su tuo principu, kuris numato, kad 50 procentų biudžeto turėtų būti tinkamai skirta uh, bet jis nėra visai tikslas dėl e, konkrečių e, procentų. Mažoms ir vidutinėms įmonėms e, svarbiausias dalykas turėti tokią pagrindų programą, kuri būtų supaprastinta ir kurioje būtų nesunku dalyvauti. Tad nors mano kolega ir pripažįsta to supaprastinimo svarbą, vis tiek nėra tikras dėl konkretaus skaičiaus kuris yra paminėtas. Taip pat kyla problemų dėl dviejų trešdalių biudžeto skirimo arba numatymų skirti atsinaujinantiems e, šaltiniams. Ir čia mums reikia daugiau mokslo tyrimų, kurie paremtų tokį teiginį. Dėkoju. Mano sąraše kita pasisakančioji yra ponia Ford. Dėkoju pirmininkė, dėkoju abiejom, abiejoms pranešėjams už eh, didžiulį atliktą darbą ir eh, visiems pranešėjams už tai, kad jie drauge padirbėjo šiame procese. Tai labai svarbu. Norėčiau paminėti tris dalykus eh, - kompetenciją, finansavimo lygį atvirą prieigą ir dar kai ką. Aišku, kad Europoje mokslo tyrimus e, ir technologijų plėtrą tinkamai finansuoti yra labai svarbu. Ir čia labai svarbu yra užtikrinti kuo platesnį e, dalyvavimą. Aš čia teikčiau e, pirmenybę ponios Kalvarijo Kavajo požiūriui į šiuos dalykus E, kur e, sakoma, kad e, sanglaudos ir kiti fondai galėtų būti sinergiškai naudojami siekiant to paties tikslo. Ponios Madurel metodas tą platesnį dalyvavimą perkelti į kompetencijos ramsti gali truputėlį pakengti kompetencijai. Nemanau, kad būtent tokiais metodais turėtume E, spręsti įvairių politikos ryčių koordinavimo klausimus. Dabar dėl finansavimo dauguma suinteresuotų šalių ir grupių nori vis daugiau pinigų, nori tų pinigų savo konkrečiam sektoriui. Ir e, čia mums reikia kuo daugiau lankstumo siekti. Mes nelabai galime žinoti, kokie iššūkiai mūsų laukia ateityje. Galbūt to, ką dabar nematome, e, tos problemos iškils 2018 metais. Kalbant apie paramą VMI, tai pirmiausia, šio tikslo turime siekti supaprastindami programą. Bet yra nemažai valstybių narių, kurios nori e, labiau kompetenciją akcentuoti e, ir jie tai ketintų daryti paremdami nedidelio masto kompetencijos centrus. Toliau, e, kalbant apie pramonės įtraukimą, e, reikia suprasti, kad už dyką nieko negalima gauti, jeigu mes e, norime kad e, pramonė galėtų pasinaudoti e, mokslo tyrimo rezultatais, turime užtikrinti ir e, pramonės tinkamą prisidėjimą prie tų mokslo tyrimų. Dėl moterų dalyvavimo mokslo tyrimuose čia turime iš tikrųjų, galime ir turime daugiau nuveikti. Aš noriu užtikrinti, kad ir moteris, ir vyrai, kurie grįžta į darbą po tam tikros pauzės karjeroje turėtų turėti galimybę pasinaudoti atitinkamą paramą. Tai prisidėtų prie mokslo tyrimų plėtros. Pirmininkas, e, aš žvelgiu į šešėlinių pranešėjų sąrašą. E, matau, kad ponė Patajas ir dėl kito ramščio yra užrašyta kalbėti, bet noriu paklausti, ar jį dabar norėtų pasakyti. Ačiū. Aš norėčiau savo ruoštų padėkoti kolegoms už, ta, už tai, kad atsižvelgė į mano mintis ir pateikė jas čia. Pirmiausia, mes apžvelgėme šiuos pranešimus ir jo akivaizdu, kad šie du pranešimai labai puikiai dera tarpusavyje. Ir mes turėtume dar šiek tiek nuveikti, kad jie dar labiau pasiektų didesnę sanglaudą. Aš norėčiau kelis aspektus pabrėžti. Pirmiausia, norėčiau sugrįžti prie pasiūlymų, kurie buvo padaryti. Aš manau, kad mm, iš esmės abi pranešėjos pasiekia tokį rezultatą, kuris leistų mums suteikti Europos moksliniams tyrimams ir inovacijoms būtent didesnį postumį, kad jos pasiekia pačią esmę šio klausimo. Žmogiškųjų išteklių klausimas yra labai svarbus, nes iš esmės jokio mokslo nei, neįmanoma vykdyti be mokslininkų. Ir ši situacija susijusi su mokslininkais skiriasi kiekvienoje šalyje. O dabar socialiniai mokslai ar humanitariniai mokslai, tai čia m, mm, e, iš esmės tas klausimas gali būti nagrinėjamas. Aš manau, kad e, nors yra tam tikrų prieštaravimų, mes sutinkame su tuo, ką pateikė e, pranešėjos, nes yra tam, tikros, e, tam tikras pavojus, jeigu mes norėtume išlaikyti su saugumu susijusius aspektus minėtų šiuose pranešimuose. Socialiniais mokslai ir humanitariniai mokslai yra labai svarbus, siekiant formuoti mūsų visuomenę. Ir jie tikrai turėtų sudaryti pir, užimti pirmas vietas mūsų prioritetų sąraše. Aš norėčiau tik kelis komentarus pateikti dėl tų klausimų, kurie tikrai yra svarbus. Pirmiausia, yra e, labai svarbu paskirstyti infrastruktūrą. E, tai yra nepaprastai svarbu. Nes jeigu mes turėsime europietiškus projektus, tada turime atkreipti dėmesį į tai, kad turėsime dalintis infrastruktūrą. Valstybės narės institucijos turės dirbti tomis pačiomis sąlygomis, e, e, būtent e, su ta pačia infrastruktūra. Ir tai yra esminis dalykas. Kitas dalykas. Geresnis koordinavimas tarp trijų ramščių yra būtinas. Kitu atveju kils pavojus, kad bus vykdomos trys lygiai grečios programos. Mums reikia vienos bendros strategijos. Ir kitas dalykas e, - e, mažos ir vidutinės įmonės, jų dalyvavimas. Aš sutinku didžiąją dalimi su tuo, kas buvo pasiūlyta. Tačiau man kyla abejonių dėl e, pačių priemonių, būtent kalbant apie įgyvendinimą šių programų. Tačiau tokiu atveju svarbus tas, tas klausimas yra dėl žmogiškų išteklių. Ačiū. Dabar persime prie spontaniškų pasisakymų. Aš E, Vidal Kvadras, ponia Sukalas, e, ponia Del Castillo ir ponia Nibler nori pasakyti, bent jau mano sąraše, ir ponia, e, ir ponia Groste. Tai Iš esmės, čia nedavus pirmenybę, todėl suteikiu žodį poniam Vidak Patras. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pradėti nuo to, kad padėkosiu pranešėjoms ir palinkėčiau sėkmės e, programai Horizontas 2020, e, kad būtent ši programa, nesvarbu kokia jinai būtų sudėtinga, tikrai apriektų visus aspektus, kurie mums yra svarbiausia, kad būtent ši programa būtų suprantama ir įgyvendinama. Iš tiesų, e, nebuvo paprasta tikriausiai įveikti visą, šią, visą šį informacijos srautą ir pasiekti subalansuotą pranešimą. Pirmiausia, norėčiau e, atkreipti dėmesį į ponios Rijerą pranešimą. Iš tiesų, šis pranešimas sutinka mūsų lūkesčius, e, kuris, e, kurie yra susijęs su šiuo Horizontas 2020 paketu. Tai būtent labai svarbu, kad pabrėžtas yra MVI dalyvavimas Europos moksliniuose tyrimuose. Dar pasakyta, kad 15 procentų viso biudžeto turėtų būti skiriama būtent šiai sričiai Dar kartą priminta, kad Europą 2020 tikslų mes pasieksime tik tai tokio atveju, jeigu mes teiksime finansavimą mūsų mokslininkams. Kitas dalykas, mes turėtume pritraukti talentų iš trečiųjų šalių, kurie e, galėtų dirbti pas mus Europos Sąjungoje kartu su mūsų mokslininkais. Todėl aš manau, kad e, komisija turėtų informuoti parlamentą, kaip, būtent kaip vykdoma ši programa, kad būtų ši, ši programa derinama su sanglaudos politika. Kitas dalykas tai yra vietos institucijos, regiono institucijos turėtų prisidėti, kuriant mokslinio tyrimų erdvę. Pone Reira, jūs kalbėjote ir apie tai, kad E, neturėtų būti per didelė, vienik didelė biurokratinė našta sukurta. Pane e, Karvalio taip pat kalbėjo apie atitinkamus aspektus, kur, kuriems aš pritariu. Tai būtent e, jūs kalbėjote, kaip ir pane Riera, apie koordinavimą geresnį tarp struktūrinių fondų ir tarp Europą 2020 programos, pro, būtent kad šios programos būtų derinamos ir finansavimas būtų derinamas. Ir taip pat buvo iškeltas MVI vaidmuo kad mes galėtume e, bend, sukurti bendrą Europos mokslinio tyrimų erdvę. Ačiū, ponia Šiukana. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir norėčiau pasidalinti keliais pastebėjimais. Išklausiau ponios Madurel pasisakymą ir sutinku su tuo, kad programa turėtų būti tinkamai finansuojama. Mes pradėjome nuo 100 milijardų, dabar jau kalbame apie 80 milijardų eurų ir tai gali sukelti sunkumų. Tokios svarbios mokslinio tyrimų ir inovacijos politikos negalima vykdyti be tinkamo finansavimo ir atitinkamos europinės filosofijos. Aš pats manau, kad nepakankamas mokslinio tyrimų finansavimas nėra ekonominės krizės pasiekmė. Aš sakyčiau, kad ekonomikos krizė kilo dėl to, kad mums nepavyko pasiekti numatyto 3 procentų tikslo Lisabono sutartyje. Dabar mes kalbame apie programą 2020 ir mums reikia labai rimtai pažiūrėti į šio tikslo siekimą. Man regis, kad jeigu Europa nori konkuruoti inovacijų ir technologijų srityje pasaulio lygiu, ji turi sutelkti dėmesį į šio tikslo svarbą ir pagalvoti, ką turėtų padaryti, kad šis tikslas būtų pasiektas. Struktūriniai fondai ne visuomet valstybėse narėse yra tinkamai panaudojami. Taigi šių fondų lėšos būtų galėtos panaudoti vykdant programą Horizontas 2020. Mums svarbu rūpintis ne tik moksliniais tyrimais ir produktų gamyba, bet ir tokių produktų vartojimu. Galiausiai mes turėtume pagalvoti apie atvirą prieigą. Tai yra vartotojų teisė e, turėti galimybę naudotis moksliniais tyrimais, kurie buvo sukurti naudojant jų pinigus, pirmininkas. Atsiprašau, bet turime laikytis laiko, laiko turime nedaug dabar, ponė Del Kastilijų. Ačiū pirmininkė. Labai greitai atsižvelginti tai, kad aš jau kalbėjau, bet norėčiau pridurti dar tris dalykus. Nuo savęs norėčiau pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus. Jie tikrai puikiai padirbėjo. Norėčiau pabrėžti du konkrečius ir paprastus dalykus. Pirmiausia, tarptautinis bendradarbiavimas. Pranešėjas pristato šį klausimą kaip visą apimantį ir įtraukia šį klausimą į visus tris Horizontas 2020 programos ramščius. Siekiant sustiprinti strategiją, mums būtina parengti apibrieštis, būtina apibriežti minimalius veiksmus. turime šiek tiek konkrečiau kalbėti, sukonkretinti veiksmus. Taip pat, manau, būtų pravartu daugiau dėmesio skirti moksliniams instrumentams, kurie jau egzistuoja. Manau, kad tai būtų gera mintis ir ji galėtų labiau susijęti viešai ir privatų sektorių. Tai tiek norėjau pasakyti, manau, kad atei, e, vėliau dar galėsiu pridurti šį vietą. Pirmininkas. Dėkuoju. Dabar <laughs> žodis poniai Nybler. Ačiū, panė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš taip pat norėčiau pateikti kelias pastabas. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo padėkos pranešėjams. Pone ir Jerė Manuel ir ponė Karvalė norėčiau pirmiausia padėkoti. Aš manau, kad e, jos iškėlė tikrai svarbės temas ir atkreipė dėmesį į tas temas, kurias mes turėtume panagrinėti Europos parlamente. Iš esmės, aš pritariu komisijos pasiūlymui, tačiau norėčiau pasakyti, kad jo esmė yra labai svarbi, supaprastinimas taip pat yra siekinas tikslas. Aš ne kiekvieną dieną gyriu komisiją, dėl to norėčiau pabrėžti, kad iš tiesų komisija pateikė labai subalansuotą ir puikų pasiūlymą. Bet vis dėlto yra tam tikrų klausimų. Aš manau, kad mes savo komitete dar turėsime padiskutuoti šis klausimas. Tai būtent vienas dalykas, tai yra finansavimas didelėms įmonėms, mažoms, vidutinėms įmonėms ir universitetams. Čia buvo a, kitokios taisyklės taikomas tam finansavimui. Aš norėčiau paklausti, ar iš tiesų, ar turėtume mes tokį fiksuotą dydį nustatyti visoms institucijoms ir visoms įmonėms, nesvarbu koks jų dydis arba koks jų veiklos pobūdis. Aš nemanau, kad būtent tai mes galėtume geriau finansuoti tas institucijas ar įmonės. Uh, nes šiuo, šiuo metu, kaip žinote, krizė ir įmonės būkštauja, kad apskritai gali bankrutuoti. Ir manau, kad jos tikrai neskiria daug lėšų moksliniams tyrimams. Aš manau, kad mes turėtume vėl skatinti tarptautinius tinklus ir atitinkamas finansavimo arba paramos struktūras, ir e, kurios būtų labiau pritaikytos atitinkamiems e, sąlygoms. Dabar dėl mažų vidutinių įmonių, čia 15 procentų buvo minėta. Aš manau, kad ne, neverta dinti šito dydžio. Dar kitas dalykas tai yra kultūros paveldo tyrimas, jis iškrito iš e, programos. Aš manau, kad turėtume vėl įtraukti kultūros paveldą ir tai vis dėlto paminėsiu savo pakeitimuose. Mrs. Grostet. Dėkui, dabar žodis poniai Grostet. Prašau, dvi minutės. Dėkoju. Pabandysiu glaustai pasisakyti dėl ponios Madurel pranešimo. Turiu pripažinti, kad ten labai daug gerų dalykų, bet daugiau turėtume akcentuoti kompetencijos svarbą. E, kompetencijos centrų egzistavimą veikimą turime smarkiai paremti, turime taip pat supaprastinti programą, kad e, galėtų ją labiau pasiremti vidutinės ir smulkios įmonės. Turiu taip pat apgailestauti, kad ponės Maduro pranešime visiškai nekalbama apie tarptautinį bendradarbiavimą. Manau, kad tai turėtų kelti mums e, susirūpinimo. E, konkrečiai aš manau, kad turime spragų e, rengdami strategijas, kaip kovoti su infekcinėmis lygomis. Dėl ponios Karvalijo pranešimo taip pat šiek tiek apgalėstauju, kad nepakankamai dėmesio jame skiriama sveikatos apsaugai, nors ir yra nemažai pakeitimų, kurie tą spragą turėtų užpildyti. E, Aš manau, kad yra svarbu išlaikyti dabartinį e, biudžeto lygį 3 BVP procentai yra tinkamas skaičius ir mes turėtume užtikrinti, kad jis išliktų. Dėkoju. Dabar žodis ponui Roil. E, Klausim. Pone pirmininkė, man yra didžiulis džiaugsmas pasisakyti jums pirmininkaujant. Aš tik dėl mokslinio tyrimų norėjau pasisakyti. Jeigu e, tiesa, kad mes su ribotomis finansinėmis priemonės galime pasiekti puikų rezultatą ir sėkiu norime skatinti kokybę, kompetenciją ir, e, sakykime, tą kompetenciją skatinti visoje Europoje, tada e, turime iškelti vieną klausimą. Taigi, ką mes darysime tose srityse, kur ta kokybė arba kompetencija nėra išvystyta? Aš mm, pabandžiau pateikti pasiūlymą ankstesnėse diskusijose. Ar nebūtų tokio kelio, kad, sakykime, skirti finansavimą konkurencijai arba konkursui, kai, sakykime, būtų skatinama kokybiška iniciatyva, sakykime, toje srityje, kuri nėra mokslinių tyrimų požiūrių tokia išvystyta. Ir, sakykime, tame konkurse būtent nugalėjęs projektas ir gautų tą finansavimą. Ir čia e, buvo kalbėta ir apie e, struktūrinį finansavimą, ir apie moksliniams tyrimams skirtą finansavimą. Mes galėtume e, tą finansavimą skirti būtent kompetencijos plėtrai tose srityse, kur ji nėra išvystyta. Nes, pavyzdžiui, yra atitinkamose valstybėse neskiriame tiek daug finansavimo moksliniams tyrimams mes turėtume iš esmės ne ta, švaistyti tą finansavimą visoms įmanomoms e, sritims, bet tikslingai skirti tą finansavimą būtent e, tiems projektams, kurie atitinka atitinkamus reikalavimus, kompetencijos reikalavimus, nes dabar e, tuo masto ekonomiją mes nieko nepasieksime. And now, um... Tiksliai laikėtės skirto laiko. O dabar žodis ponui Skinner. Sakėt, kad vienos mintės užteks. Dėkuoju, pirmininkė. Aš turiu pripažinti, kad dauguma mano pastabų jau buvo išsakyta. Kalbame apie augimą ir užimtumo skatinimo. E, laiptų link kompetencijos idėja yra labai gera fundamentalūs tyrimai E, yra taip pat geras dalykas, bet čia reikia sąsajos suomenė. Mums reikia tyrimų, kuriuos galima būtų taikyti. Vadinasi, ir taikomųjų tyrimų, taigi fundamentaliai tyrimai yra svarbus, bet ne to mes norime e, siekti. E, mes norime daugiau inovacijų, tam tikrų uh, idėjų dėl kelio link kompetencijų. Tai mano minutė dabar ir baigėsi. On, uh, Būčiau leidęs jums ir toliau kalbėti, bet dabar jau nebe. Na, o dabar suteiksiu žodį ponui Būzekui. Jis rengia pranešimą apie dabartinę pagrindų programą. Dėkui, e, pirmininkė, džiaugiuosi, kad e, aptarinėjame labai įdomų pasiūlymą dėl aštuntosios pagrindų mokslo tyrimų programos, kuri dabar jau pavadinta Horizontas 2020. E, dėkoju abiem pranešėjom už puikiai parengtus pranešimus. Aš e, turiu konkrečių klausimų Europos komisijos ir tarybos atstovams, kurie čia dalyvauja. E, Nes e, prieš septynerius metus viena iš tokių sunkiausių temų buvo kompetencijos klaida ir dalyvavimo plėtra. Kitaip sakant, dalyvavimo plėtra neprarandant kompetencijas. Septintoje pagrindų programoje to pasiekti nelabai sekėsi. Na, o dabar man kyla keli klausimai apie pateiktus pasiūlymus. Klausimai komisijai ir tarybai. Pirmasis, kai kalbama apie sinergiją tarp horizontas 2020 ir struktūrinių fondų. Vadinamasis e, išmoninga specializacija ir e, inovacijų partnerystė. Toliau, e, ką reiškia pasiūlymas dėl e, vadinamojo kompetencijos ar kokybės ženklo. Trečia tema e, - nedideli arba vidutiniai projektai, kitaip sakant, VMI, kaip įtraukti juos į tų projektų įgyvenimą ir kaip remti tokius projektus. Na ir ketvirta tema, paskutinė e, vieneto kaštų formulės dalykas. Tai labai svarbu užtikrinant mokslo tyriejų judumą, kad galima būtų pasiremti tais pačiais principais, kurie e, naudojami kitose mokslininkų judimo e, programuose, pavyzdžiui, Marie Curie programoje. Dėkoju e, ponui Buzekui, palikote man truputėlį daugiau laisvės veikimui ir aš dabar norėčiau paklausti, ar norėtų pranešėjos dar kartą pasisakyti. Pone Karvalio, pone Madurel. Presidente, muchísimas gracias. Ciertamente vamos a tener un poco más de tiempo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad dar kartą suteikėte galimybę pasisakyti. Norėčiau sureaguoti į išsakytas pastabas, bet žinoma, norėčiau padėkoti pirmiausia visiems už jūsų entuzijazmą, jūsų susidomėjimą šiuo darbu. Aš atkreipiau dėmesį į visus jūsų pasisakymus. Daugelis klausimų jau yra aptarta su jumis asmeniškai ir jie bus atspindėti galutinėje, galutinėme pranešime. E, esu susitikusi su ponia Karvalijo ir su šešėliniais pranešėjais. Mes kartu visi rengiame šiuos pranešimus ir visi dirbo iš ties labai darniai. E, Pone Kastilijo kalbėjo pono Eller vardu ir tuos klausimus mes su kolega jau esame aptarę ne kartą bet ji pabrėžė biudžeto klausimą. Žinoma, labai svarbu užtikrinti pakankamą lėšų kiekį, kad programa būtų įgyvendinta. Žinoma, aš daugiau apie tai nekalbėsiu, visi mes tai puikiai suprantame. Kitas klausimas yra susijęs su lyčių lygybė pirmo pasisakymo metu neturėjau galimybės to pakomentuoti. Mes bandome įtvirtinti ir lyčių lygybės aspektą e, šioje programoje ir esame parengę keletą pakeitimų skirtų būtent šiam klausimui. E, taip pat manome, kad programa Horizontas 2020 turėtų žengti dar vieną žingsnį, skatinant lyčių lygybę. Aš manau, kad mes turėtume parengti straipsnį skirta išskirtinai lyčių lygybei. Taigi čia reikėtų pabrėžti du aspektus - stiprinti moterų dalyvavimą e, Horizontas 2020 programoje, o kitas dalykas yra stiprinti mokslinius tyrimus susijusius su lyčių lygybė. E, taip pat, kalbant apie pagrindų programą, noriu paminėti, kad mes parengėme naują straipsnį kuris numato galimybę įgyvendinti tai, apie ką kalbėjo kolegos, o tai yra galimybė naudotis mokslinių tyrimų rezultatais, panaudojant Horizontas 2020 programai skirtas lėšas. Taip pat kolegos iškėlė ir kitų klausimų, bet suprantu, kad detaliai į juos atsakyti dabar negalėsiu. Bet noriu pabrėžti, kad tikrai atsižvelgsiu į visus jūsų pastebėjimus ir esu pasirengusi visus klausimus aptarti dvi šalių pagrindų. Pirmininkas. E, taip, ačiū Jums. Labai džiugu, kad esate pasirengę dvi šalių pagrindą aptarti visus kitus klausimus. Manau, kad kolegos pasinaudos šią galimybę. Dabar suteiksiu žodį poniai Karvalio, o po to komisijos ir tarybos Taigi po visų pasisakymų suteiksiu galimybę pasisakyti e, komisijos atstovams. Pone Karvalijo, ačiū ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms už visus komentarus. Žinoma, kad nesureaguosiu į visus pasisakymus, bet e, norėčiau pabrėžti keletą klausimų. Nemažai kal kolegų kalbėjo apie platesnį dalyvavimą. Šiam klausimui aš skyriau ypatingą dėmesį E, ponas Buzekas uždavė klausimą komisijai ir tai yra susijęs su labiau subalansuotu paskirstimu, taip pat parama smulkioms ir vidutinio dydžio įmonėms. Ponas Roil kalbėjo apie kompetencijas, jo iniciatyva yra labai puikiai ir mes įtrauksime jo pasiūlymą į pakeitimus dėl tarptautinio bendradarbiavimo. Mano pranešime yra šiek tiek detaliau kalbama apie tarptautinį bendradarbiavimą negu kad kolegės. Ir ten kalbama apie tikslinį bendradarbiavimą su pagrindiniais partneriais energetikos rytyje, su Brazilija, taip pat e, bendradarbiavimas su besivystančiamis šalimis, kovojant su atitinkamomis lygomis, taip pat yra numatytas technologinio pobūdžio bendradarbiavimas su JAF, Pietų Afrika, Australija. Taigi pranešime yra skiriamas dėmesys tarptautiniam bendradarbiavimui. Nėra patikta daug pakeitimų susijusių su sveikatos sritimi. Mes esame parengę keletą pakeitimų, kurie galėtų geriau koordinuoti veiksmus sveikatos apsaugos srityje Europoje. Tai galėtų numatyti galimybės keistis informaciją tarp mokslininkų dirbančių, tarkime, retų lygų sferoje tokiu būdu būtų numatytas bendradarbiavimas ne tik programos rėmose, bet ir su mokslininkais dirbančiais valstybėse narėse. Aš tikiuosi, kad tai atneš teigiamų dalykų mokslininkams. Taigi galiausiai dėkoju visiems už pastabas, komentarus, kuriuos tikrai bus atsižvelgta. Pirmininkas. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Tuo ir baigiame diskusijas dėl pirmojo bloko. Dėkoju visiems už jūsų indėlį ir tai, kad laikėtės jums kalbėti skirto laiko. Dabar peisime prie antrojo bloko, tai yra prie Europos inovacijos ir technologijos instituto ir kitų klausimų. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Matijas. Penkias minutės paprašysiu, kad kalbėtumėte. Prašom. Eh, Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie bendradarbiavo su mumis, rengiant eh, šio eh, pasiūlymo savo iniciatyvą projektą. Aš gavau daug svarbaus indėlio. Ir žinoma, a, Taip pat, manau, pranešimas yra susijęs ir su pono Lamerto pranešimu, kuriame kalbama apie Europos inovacijų ir technologijos instituto įsteigimą. Tai būtent tai būtų inovacijų ir technologijų centras. Aš norėčiau kalbėti apie tai, kaip galėtų šis institutas pridėti prie inovatyvesnės e, Europos. Komisijos pasiūlymas tai yra tik tai vienas straipsnis teisėkuros dalyje. Ten tik tai yra pastaba, kad reikia tolesnės informacijos ieškoti priedę. Ir tai yra iš esmės tik tai strateginis posūkis, kuris leistų mums toliau gyveninti savo bendrą darbo atvarkę. Aš norėčiau pabrėžti tik tai a, mūsų pagrindinius lūkesčius, kalbant apie inovacijas, apie esminius elementus, kurie būtent įtraukti yra į priedus, čia remiantis komisijos pasiūlymo. Taigi, kas pradėšime kalbama? Mes a, a, iš esmės skūrime tai, ko neturėjome. Tai yra institutą, kur, kuris skirtusi nuo e, būsio ITC, e, klimato kaitos ir energetikos instituto. Taigi mes dabar didiname biudžetą iki 4,2 milijardų eurų. Mm, mes e, norime būtent siekti šio tikslo, o ne būtent, kad būtų trys institucijos sujungtos į vieną. Mes norėtume veiksmingai susijęti pramonę, akademinį pasaulį ir mokslinius tyrimus. Ir šis institutas būtų būtent pavyzdys, kaip galima bendradarbiauti su privačiu verslu, tai būtent 24 procentai būtų finansavimo iš ES biudžeto, o 25 procentai iš privataus verslo. Taigi, norėčiau pasakyti, a, a, dabar a, rengiant, finansuojant žinių bendruomenės institutas, pabrėžtų tuos punktus, kurie yra svarbiausi. Tai, tai būtent prioritetus, kurie yra susijęs su mokymu, specifinėmis programomis, investicijomis į atitikamas programas, į stipendijas kurios būtų, ir ši veikla būtų siejama taip pat ir su pramonės ir verslo veikla. Ir programos užtikrintų, kad jauni mokslininkai dirbtų su šio instituto pro, siūlomis programomis. Be to būtų užtikrinama, kad tie žmonės bus įdarbinti pramonės įmonėse, kai baigsis jų stipendijos. Aš manau, kad čia mes kovosime taip pat su nedarbo problema. Kitas dalykas tai yra mažų vidutinių įmonių Tai klausimas. Tai yra vienas iš tų dalykų, kurie turėtų būti iškelti į prioritetų sąrašo viršų. Mes panagrinėjate būtent rodiklius ir strategijas, kurie padėtų paskirstyti tuos klasterius arba tas mokslinio tyrimų grupės Um, tolygiau po visą Europą. Nes dabar tik tai nedaug, nedaugelėje valstybių narių ir nedaugelėje sričių veikia tokie klasteriai. Mes norėtume išplėsti geografinę aprepti šių mokslinių tyrimų klasterių. Ir e, vėl vienas dalykas, iš esmės, e, iki šiol nepasiekta jokių reikšmingesnių rezultatų šiuose mokslinio tyrimų ir inovacijų srityse, būtent europinių lygmenių. Todėl mes norime šios rezultatus pagerinti. Taigi mes esame, mes siejame savo pranešimą ir su horizont, Horizontas 2020 e, programa. Aš siūlau įtraukti dar vieną straipsnį, kur, kur sakykime, komisija panaudotų Strasbūro Europos parlamento pastatų infrastruktūrą būtent šiam institutui. Nes dabar mūsų piliečiai Strasbūrę, Strasbūro pastatus mato daugiau kaip problemą. O Horizontas 2020 programa Europos inovacijų technologijų institutas galėtų būtent pasinaudoti šiais pastatais. Ir tai būtų gyventa Europos idėja, kuri suvienyje mus ir sukuria pridėtinę vertę. Tai būtų ir padintas ir biudžetas, būtų atinkamos pajamos ir šitas institutas būtent turėtų savo namus. Tai yra labai e, svarbu, nes Strasbūras e, turi atitinkamą infrastruktūrą, atitinkamus pastatus, tai yra mielas miestas. miestas Jeigu e, Strasbūras taptų žinių ir inovacijų e, sostinė, tai manau, kad tai būtų reikšmingas e, stimulas visai Europai. Ir būtent tai būtų stimulas taip pat ir Strasbūro gyventojams bei ES piliečiams. Nes, nes per mėnesį tuos pastatus Strasbūrė mes naudojame tik 3,5 tai dienos. O ateityje būtent mes galėtume juos naudoti e, e, e, veiksmingiau. Dėl to aš pateikiu šitą pasiūlymą. Aš manau, kad mes čia galėtume sukurti tam tikrą europinį ženklą, tam tikrą įvaizdį pagerinti Europos. Tai yra, būtent todėl pateikiau šį pasiūlymą. Manau, kad nors šis klausimas atrodo pakankamai sudėtingas, tačiau jis yra pakankamai reikšmingas būtent sprendžiant Europos mokslo tyrimų ir inovacijų ateitį. Uh, todėl pateikiau šį e, pasiūlymą, nes norėčiau sugražinti mokslinius tyrimus ir inovacijas į Europą. Alečiu. Dėkoju. Leidau Jums viršyti pasisakymo laiko e, iš dalies. Ir todėl, kad ir pats e, puikiai suprantu tas problemas, pritarčiau visoms jūsų mintims, jeigu tik tai mums nebereiktų keliauti į Strasbūrą. Taip dažnai. Dabar žodis ponui Lambert. Dėkoju, pirmininkė, atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju. E, e, ekonomikos reikalų komitete m, užtrukau, tai tikrai ne alų ar kavą gėriau. Ir e, dabar nebandysiu dar kartą aiškinti tai, ką surašiau savo pranešime, nes šešėliniams pranešėjams mano idėjos puikiai pažįstamos. E, Norėčiau tik keletą minčių akcentuoti, kalbant apie visą paketą, jos atsispindi mano pranešime ir e, manau, kad e, nulems ir pakeitimų bendrą kryptį. Pačioj pradžioj turiu pasakyti, kad e, aš esu linkęs 90 procentų ieškoti sutarimą su šešėliniais pranešėjais, negu kad su jais kovoti. Taigi, keletas minčių. Pranešime matote, kad aš e, visų pirma e, akcentuoju konkurencijos dalykus. Aš norėčiau matyti daugiau konkurencijos skirstant europinius pinigus. E, tad vietoj to, kad taikytume metodą iš viršaus į apačią, aš siūlau, kad projektai tarpusavyje konkuruotų ir kad laimėtų geriausi. Tad konkurencijos uh, įvedimas į sistemą yra pagrindinis mūsų uždavinys. Antroji tema yra europinio finansavimo panaudojimas, pritraukiant e, finansavimą iš šalies. Svertinis efektas EIT e, būtent ir suteikia tokią galimybę. 25 e, procentai iš Europos biudžeto, 75 iš kitur. Toks turėtų būti principas, Mm. Taip pat norėtume, kad daugiau ateitų lėšų iš šaltinių už ES ribų. Kitaip sakant, jeigu biudžetas pilnai finansuojamas iš ES pinigų, tai reiškia, kad kažkas su juo nelabai gerai. Nes e, iškyla problemų dėl jo vertės. O vertė, aišku, geriausiai nustatoma tų, kurie įdeda pinigų į tą projektą. Uh, Tad ES pinigai turi pritraukti e, pinigus iš kitų šaltinių. Dabar VMI. Aš esu tarptų, kurie nori, kad VMI plačiau dalyvautų instituto veikloje. Ir e, šią prasme aš pasisakyčiau už e, e, siekiamybės e, įgyvenimą nuo 15, nuo 15 procentų pereiti prie 20 procentų finansavimo. Nes su VMI jūs negalite kalbėti tą pačią kalbą, kaip kalbate su didžiulėmis įmonėmis. Mes turime e, kalbėti ir pasiremti žmonėmis, kurie moka šnekėti su vidutinėmis ir e, smulkiomis įmonėmis. Tai užtikrins e, tinkamą pinigų paskirstimo pusiausvyrą. E, dar viena mintis yra socialinių ir humanitarinių mokslų problema. E, čia nėra vietos žaisti socialiniais mokslais ir humanitariniais mokslais, nes e, visuomenės iššūkiams spręsti reikalingas sisteminis požiūris. Tik tai tai užtikrins mums sprendimus, kurie bus veiksmingi. Pati technologija nėra sprendimas. Jeigu norite sumažinti energijos suvartojimą ar išteklių suvartojimą ar e, maisto švaistimą, reikia e, remtis technologijomis, bet taip pat užtikrinti visuomenės įpročių pokyčius. Taigi e, mums būtina matyti socialinių ir humanitarinių mokslų ingredientus, sprendžiant e, įvairius visuomenė iškylančius iššūkius. Na ir dar vienas dalykas. Turime e, užtikrinti, kad žinios atviroje visuomenėje judėtų laisvai. Turime daryti viską, kad užtikrintume žinių sklaidą, mokslo tyrimų rezultatų sklaidą. E, Jeigu inovacijas ar mokslo tyrimus pasilaikysite tik tai savo, tai e, visuomenė negalės tinkamai vystytis. Aš nesakau, kad visiems e, nemokamai viską reikia teikti. E, bet turime numatyti tokią strategiją ir dalyvavimo taisyklės, kad visuomenėje užtikrintume laisvą žinių apyvartą. E, dabar e, šeštasis iššūkis, e, kur kalbama apie saugę visuomenę prieš pastatant ją atvirai visuomeniai. Čia žinau, kad norime daugiau nuveikti saugumo ar gynybos inovacijų srityje, bet aš nesu naivus ir nemanau, kodėl, kad Europos pramonė neturėtų būti stipri šioje srityje, bet aš pasisakau už Europos Sąjungą e, veikiančią gynybos labai, bet jeigu gynybos tyrimus reikia finansuoti, jie turi būti finansuojami iš nacionalinių biudžetų. Ir e, jeigu tai atneš naujų kompetencijų, tai aš už tai pasisakau. Bet e, pinigų per nelik daug mes neturime, turėsime 80 milijardų ir tai neaišku. E, Ir e, aš nemanau, kad nacionalinius klausimus mes turėtume leisti savo spręsti pasinaudojant ES pinigais. Jeigu reikia išspręsti kažkokias problemas, e, kurios yra svarbios nacionaliniu mastu, tai ir jos turi būti finansuojamas iš nacionalinių biudžetų. Taigi, aš e, tiek ir norėjau pasakyti, trumpai pakalbėjau apie savo pranešimą, bet pakomentavau ir kitų autorių pranešimus. Dėkoju, o dabar pereisiu prie kitų šešėlinių pranešėjų ir pirmiausia suteiksiu žodį ponui Sukalas, jeigu tik tai jis to norėtų. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Keletas dalykų dėl pranešimo susijusios Europos inovacijos ir technologijos institutu. Aš nagrinėjau aštuonis paminėtus klausimus, tai yra biudžetą, taisyklės, buveinę, atrankos kriterijus, atrenkant žinių ir inovacijų bendrijas, jų finansavimo klausimą. Ir EIBR e klausimą bei socialinių institucijų klausimą. Dokumente labai daug apie tai kalbama ir mano nuomonė, mūsų pasirinkta pozicija yra teisinga. Nemanau, kad mes turėtume sumažinti biudžetą skirtą žib, kaip yra siūloma ponios Madurel pranešime nuo 3,7 iki 3,1 Taip pat manau, kad kalbant apie žib atranką, reikėtų atsižvelgti į pono Lambert pasiūlytą procedūrą, atkreipiant dėmesį ir keletą smulkių pakeitimų. Mes nebūtinai turime keisti finansavimo žib tvarką. Aš rinkčiausi 3,3 metodą, kalbant apie naujasias živ. Ir aš manau, kad mes turėtume pajėgti rasti kažkokį bendrą visiems priimtiną sprendimą. Aš pats parengsiu pakeitimą, kuris tikiuosi bus priimtinas visiems. Pirmininkas dėkoju, kad laikėtės jums skirto kalbėti laiko. Dabar suteiksiu žodį ponui Johansen. Dvi minutės. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti net 90 procentų vienbalsiškumą šiais klausimais. Pradėsiu nuo programos Horizontas 2020. Aš buvau vienas iš tų, kurie kvestionavo didelį biudžeto padidinimą EIT. Vyko diskusijos su pramonės atstovais ir su Europos technologijos ir inovacijos institutu. Ir tai yra labai puikus pavyzdys tarp rinkos dalyvių ir pramonės. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti ir tolesnės pažangos šiuo klausimu. Aš taip pat kėliau klausimą susijusi su žinių ir inovacijų bendrijomis ir jų atrankos kriterijais. Aš manau, kad jau 2014 metais turėtų būti sudarytos atviros galimybės atsižvelgiant į esamų bendryjų rezultatus konkurencija tarp šių žib bus labai svarbi ir nauji atrinktos žib turės dirbti pagal numatytą biudžetą. Aš taip pat buvau pateikęs komentarą dėl intelektinės nusavybės teisų ir atviraus prieigos. Aš manau, kad tai yra vienas iš esminių mūsų diskusijos klausimų. Reikia apibriežti intelektinės nuosavybės teisės. Taip pat, aišku, reikia kalbėti apie atvirą prieigą. Baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pakomentuoti poniaus Matijas pranešimą. EIT yra suteikiama nauja misija ypač švietimo sferoje. Man šiek tiek kelia susirūpinimą šis pasiūlymas, nes biudžetas nėra pritaikytas prie tokių naujų misijų. Taigi aš manau, kad diskusijose turėtume patikslinti šios klausimus, ypač rengdami pakeitimus. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dabar ponas Vanistelroj. Ačiū. Keletas pastebėjimų. Dėkoju pranešėjams. Nesu įsitikinęs dėl Strasbūro. Ko jūs siekiate? Ar tokiu būdu viskas radikaliai pasikeistų? Aš taip nemanyčiau. Aš manau, kad reikėtų sutelkti dėmesį į tuos dalykus, kuriuos galima pakeisti. Uh, Aš nesuprantu jūsų. Šiaip pranešimas jūsų yra puikus, bet ši idėja nelabai. Žib atranka. Mes turėtume neprarasti laiko ir laikytis atviro požiūrio. EPP e, palaiko tokią poziciją. E, ponas Royal apie tai jau kalbėjo, apie dalyvavimą iš visų Europos kampelių. Mes turime žinių ir inovacijų bendrijas. Ir čia esama labai daug potencialo. Aš kalbu apie klasterių ir universitetų bendradarbiavimus. Jeigu pažiūrėsime į trikampio viršūnę, jeigu nepasinaudosime tokiamis galimybėmis, tai negalėsime rasti naujų galimybių. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Negalima, aišku, daryti nuolaidų kompetencijos aspektui, bet kalbant apie žib, EPP pateiks savo pakeitimus. kurie atneš naudos ateityje. Tai toks būtų mano pagrindinis pastebėjimas. Ačiū. Pirmininkas. Dėkuoju, ponė Lambertai. Jeigu norite, kaip šešėlinis pranešėjas, galite dar kartą pasisakyti. Ne. Tai tada suteiksiu žodį ECR frakcijos šešėliniam pranešėjui. Tai yra man pačiam, savo pačiam. Ir labai trumpai, nenorėdamas sugadinti viso reikalo, pasakysiu, kad manęs neįtikina EIT pasiekimai padaryti iki šiol. Manau, kad ši institucija dar turi parodyti, ką ji gali. Mes pernelyg ambicingo biudžeto siekiame ir pernelyg ambicingas žib skaičius yra numatytas. Aš pats pateiksiu pakeitimus susijusius su šiais klausimais, tai tiek norėjau pasakyti, o dabar suteiksiu žodį poniai Karvaliai. Thank you very much. I would like to thank. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir taip pat už puikų bendradarbiavimą. Norėčiau padėkoti kolegoms, ne tik šešėliniams pranešėjams. Aš norėčiau pabrėžti, kad mes e, turėtume išlaikyti tą pačią mąstymo liniją. Tai būtent tai kalbant apie horizontas 2020, tai kalbant apie sinergiją su struktūriniais fondais, kaip mes, mes kalbėjome apie Horizontas 2020 programą, apie šitą anspaudą kompetencijos ar kokybės. Tai kad būtent būtų atinkamas sąlygos taikomas šio, šiam institutui ir kad mes pasiektume atinkamų tikslų, kurie iškelti šio, e, kuriant šį institutą. Kitas dalykas Pirmiausia, mes norėtume pašalinti kliūtis besikūrenčiams įmonėms. Mes galbūt ne tik turėtume kurti daugybę žinių ir inovacijų bendryjų, bet ir kurti daugybę priemonių, kurios būtų atinkamos, pritaikytos visoms aplinkybėms, kad atitinkami aspektai būtų skatinami, kad būtų uh, kūrima kuo daugiau įmonių kūrima, būtent pasitelkiant žinių ir inovacijų bendrijas. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Vidal Kvadras. Jums tikiu žodį. Pane pirmininkai, aš norėčiau pakomentuoti pono Skinnerio e, pranešimą. Tačiau aš palauksiu, kol ponas Skinneris pasakys. Puiku. Aš, man, <laughs> aš maniau, kad aš, mano pasakymas buvo trumpiausias, tačiau jūs e, pralenkite mane. Uh, Pane Delkašilijo, jums žodis. Ačiū. Ar e, mes diskutuojame dėl abiejų pranešimų susijusių su šiuo institutu? Taigi aš kalbėsiu trumpai, pabrėžiu du elementus. Manau, kad e, į šios elementus reikia atsižvelgti, e, nes jie yra susiję su inovacijų ir technologijų institutu. Manau, kad turėtume susijęti šį institutą su Horizontas 2020 programa. Pavyzdžiui, švietimo klausimas turėtų būti labiau atspindėtas būtent atsižvelgiant į Marie Curie programos E, priemonės ir taip pat inovacijų, inovacijų programas, kurios taikomas mažoms vidutinėms įmonėms. E, dar kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus ir susijęs yra su Horizontas 2020 programa, tai būtent tai yra e, potencialas, kurį mes galėtume išnaudoti, skatindami kurti įmonės. Būtent, kad tos naujos įmonės e, būtų kūriamos paprasčiau ir kad jos išnaudotų savo potencialą pasinaudodamos Europos inovacijų technologijų instituto paramą. Turi būti sukurta sąsaja, sąsaja su inovatyviais mūsų visuomenės sektoriais, su įmonėmis ir skatinamas verslumas būtent remiantis šiomis programomis. Taigi mūsų laukia ilgas kelias. Būtent turi būti šis institutas taip išplėtotas, kad jis būtent būtų susijęs su Horizontas 2020 programa ir manau, kad šis bendradarbiavimas tikrai būtų vaisingas abiem pusėm. Žodis ponui Odį. Ačiū, pane pirmininkė. Kiek pamenu, bet e, rengdami septintosios e, pagrindų programos vidutinės trukmės peržiūrą girdėjome ekspertų e, raginimą nekurti naujų struktūrų mokslo tyrimų srityje. Turime labai atsargiai elgtis, kurdami vis naujas ir naujas struktūras. Aš neturiu nieko prieš, kad būtų tam tikros struktūros, kurios galėtų užsiimti fundamentaliaisiais tyrimais, kurios užtikrintų žinių sklaidą ES ir kad visa tai būtų paversta praktiniais dalykais, prisidėtų prie augimo, viskas Tvarkoj, bet aš e, vis tik pakartosiu, kad pernelyg daug e, įvairių struktūrų mums nereikėtų. Čia aš kalbu e, ŽIB kontekste. Dabar kalbant apie EIT institutą, vis tik tai yra papildoma struktūra. Sakoma, kad jis pritrauks finansavimą iš privataus sektoriaus, bet reikės tenai ir valdytojų tarybos, kažkokio vadovo, visokių kitokių institucijų ir tai pradeda mane bauginti. Tos įvairios struktūros pradės toj pat savo komunikacijos kampanijas, aiškindamas, kam jos yra sukurtos ir ką jos veikia. Dabar e, Europos Sąjungoje e, po EIT sparnų kūriamos įvairios žinių ir inovacijų bendrijos. Tad į EIT tampa kažkokiu ES filialu. Mes jau esame ES sukūrę daugybę agentūrų, kurie turi savo uh, valdytojų tarybas, prezidentus, vadovus ir taip toliau. Ir būtų labai gerai, kad visas tos institucijos paklustų tam tikrai politiniai kontroliai ES. Jeigu man pavyktų sutarti su kitomis e, politinėmis frakcijomis, tai mm, kai kalbama apie tų agentūrų vadovus reikėtų užtikrinti, kad jeigu nepavyksta įgyvendinti e, toms institucijoms kelmų tikslų, tai tie vadovai turėtų būti šalinami iš savo pareigų. Galų galia tai yra institucijos veikiančias už ES pinigus. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad mes dabar peržiūrime EIT E, statutą, mes turime pagalvoti ir apie e, tokius dalykus kaip subordinacija. E, dabar reaguodamas į ponios Matijas pastabas dėl Strasbūro, aš iš principo <laughs> suprantu pačią mintį, bet vis tiek atrodo jokingai politikos taip niekas nedaro. Tai tikrai būtų pravartu Strasbūrui bet tegul e, patys Strasbūro vadovai ir Prancūzijos vadovai e, dėl to apsisprendžia. Taip, dėl parlamento buveinės e, ši problema yra, viskas aišku. Na, o dėl įvairiausių kitų institucijų buveinių, tai galbūt e, reikėtų žiūrėti kitus lemiančius veiksnius. Pavyzdžiui, kur e, reikėtų mažiau e, bendrų pinigų, kur tarša būtų mažesnė, štai kas turėtų nuspręsti. O paremti Strasbūrą vargu ar reikėtų pasiremiant norų prisidėti prie mokslo tyrimų ir inovacijų. Dėkoju. Aš jūsų mintims e, daugeliu, daugeliu atveju pritariu mm, e, ir iš tikrųjų jūsų pasiūlymai daug konstruktyvesni negu kad mano paties. Mes aptardami šią temą šiek tiek sutaupėme laiko ir todėl norėčiau mm, dviems pranešėjams e, suteikti galimybę trumpiems pasisakymams, jeigu jie to norėtų. Pane Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai noriu padėkoti kolegoms už jų pastabas. Dabar labai trumpai pabandysiu e, paminėti tai, kas buvo pasakyta. Sutinku su to, ką pasakė ponas Cukalas. E, Dėl pono Johansen pasakymo vėlgi sutinku, pritariu. Iš tikrųjų reikia geriau dirbti atrenkant klasterius ar bendryjas. Šiuo metu remiamės septynių metų laikotarpiu, tai yra ilgas laiko tarpas, daug kas gali įvykti, vadinasi, atrankos mechanizmas turėtų būti kitoks. Ir čia turėtume kalbėtis su Europos komisija šiuo klausimu. E, turėsime tam tikrų institucijų ar įmonių, kurios pradės veiklą 2013 metais. Į tai reikia atsižvelgti, reikia atsižvelgti ir į visuomenį iškylančius uždavinius. Toliau. Uh, žinių ir inovacijų bendrijos e, turėtume skirtu, e, e, skirtingais lygmenimis užtikrinti finansavimą atskiroms veikloms, konkrečiai švietimui ir profesiniam rengimui. Kiekvienoje srityje galbūt žinių trikampio mums tobulai nubražyti ar pabaigti nepakaks, bet reikia galvoti apie konkretų biudžetą pritaikytą e, atitinkamai institucijai veikiančioje atitinkamoje vietovėje. E, buvo kalbėta apie EIT instituto potencialą, ta diskusija turėtų tęstis ir toliau jeigu iš tikrųjų norime ES, kuri remtasi žiniomis ir inovacijomis, tai institutas galėtų čia prisidėti. E, ponios e, Karvalijo mintis dėl e, pradedančių įmonių ir pono Odį pastabos dėl infrastruktūros ir kitų dalykų taip pat galiu jam pritarti. Dėl Strasbūro. Iš tikrųjų, sutinku, kad prancūzijos valdžia gali ir turi išsisakyti dėl Strasbūro, bet aš e, manau, kad e, E, išsakyta mintis buvo konstruktyvi. Iš Prancūzijos ar iš Strasbūro nieko atimti ne, nenorėjau. Aš tik tai manyčiau, kad tai, ką aš siūlau, gali prisidėti prie Strasbūro. Aš nemanau, kad reikėtų bijoti steigti tokius pasiūlymus ar jų atsisakyti. Mes iš Strasbūro nieko netimame, tik tai stengiamės kažką pridėti E, gerai būtų turėti ten e, instituciją, kuri veiktų ištisus metus, o ne taip, kaip dabar yra parlamento atveju. Dėkoju, ponas Lambert. Norėčiau sureaguoti į visus komentarus. Žinoma, mes turime ir nesutarti dėl kai kurių klausimų. Taigi aš laukiu jūsų pakeitimų, taigi reaguosiu į jūsų pastabas. Aš laukiu jūsų e, pakeitimų labai nekantriai, nes tai galbūt padės geriau suderinti skirtingus instrumentus. Jeigu jums pavyks pateikti tokį pakeitimą, aš jam tikrai pritarsiu. Aš norėčiau sureaguoti ir į Jean-Pierre pasisakymą. Iš esu kalbėjai apie apskritai šį institutą ir aš susitiksiu su prezidentu kitą savaitę, mes pasikalbėsime būtent apie tokius klausimus, būtent apie atsakomybę, apie valdymą ir tai, kad atskaitingi turėtų būti institucijų vadovai. Čia iš esmės dabar dėl struktūrų papildymo ir dėl, to, dėl atskaitomybės. Aš visiškai sutinku su tuo. Mes turime pažiūrėti, kaip mes galime užtikrinti tokią atskaitomybę. Iš esmės, priemonė turėtų būti uh, skaidri, lanksti, tačiau turi būti atskaityta už uh, nuveiktus darbus. Ir būtent atskaityta mm, ES mokesčio mokėtojams. Ir mes norėtume būtent susijęti tokį balansą. O dabar a, uh, tai šiek tiek skeptiška gaida. Mes praėjusią savaitę Strasbūrę kalbėjome a, uh, apie mm, EBRD, apie Europos Sąjungos plėtros banką, mes galvojame, kad jisai dubliuoja mm, Europos investicijų banko veiklą. Ir mes norime numarinti tarsi šią instituciją. Iš tikrųjų, galbūt reikėtų, e, sakykim, taupimo šiek tiek e, pritaikyti, nes institucijų tikrai yra daug. Yra daugybė e, priemonių dabar, daug, kai kada netgi per daug. Ir dabar e, komisija tarsi dirba atskiriuose sektoriuose, atskiriuose su atskiromis sritimis ir kiekviena tas sritis nori turėti savo atskirą instituciją, atskirą institutą. Aš manau, kad e, mes dabar kalbame apie horizontą 2020 atitinkamą programą. Jeigu mes turėtume savo komitete atitinkamą galę, galėtume, žinoma, sustabdyti tokį institucijų e, nevaržomą dauginimąsi. Tačiau Bet kokiu atveju mes dabar galime tik reikalauti, kad būtų patikrinimo išlyga įtraukta. Ir turėtume, žinome, siekti, kad mūsų lėšas turėtų būti optimaliau panaudojamos, būtent mažiau struktūrų kuriant. Bet kokiu atveju e, kritiškai žiūriu, bet pritariu atinkamos mintims. Labai ačiū. Baigiame diskusijas dėl šių pranešimų. Prašom. Aš norėčiau atsiprašyti. Turėsiu išeiti į kitą komitetą, kuriame vyks keitimasis nuomonėmis. Nesijaudinkite, nes šios klausimus jau aptarėme. Taigi dėkoju visiems, kad buvote drausmingi. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Skinneriui kad jis pradėtų kalbėti apie trečiąjį klausimų bloką. Nieko asmeniško, tačiau aš dabar turiu išeiti. <laughs> Na, aš nekomentuosiu to, bet galėčiau. Ir labai vilioja mane tokia galimybė. Ehm, moksliniai tyrimai ir inovacijos ehm, šioje srityje, brandolinės fizikos, brandolinių mokslinių tyrimų srityje yra labai svarbus. Šia kalba eina ne apie brandolinę energetiką, ne apie tai, ar valstybės narės nusprendžia ją naudoti ar ne, bet kalba eina apie mokslinių tyrimų naudą, netmetant jokių mokslų. Aš žinau, kad kolegos tikriausiai turi savo nuomonę šiuo klausimu ypač dėl brandolinės energetikos ateities. Prisimint Fukushimos avariją praėjusiais metais. Tai dar nereiškia, kad mes turime susilaikyti priimant sprendimus susijusius su mokslu. Kalbant apie visą paketą, mes neturime tokio plataus pritarimo ir tiek daug pakeitimų šiuo klausimu, tačiau mes galime teikti pakeitimus, numatydami, kurie kryptimi pranešimas turi judėti. Leiskite man pasakyti, kad parlamente su kolegomis šešėliniais pranešėjais mes puikiai diskutavome ir dirbome su tais, kurie norėjo prisidėti prie šios diskusijos, o ne tik kritikuoti man visuomet naudinga, kai bendradarbiavimas vyksta tokioje teigiamoje aplinkoje. Dabar dėl plačių visapimančių priemonių. Aš jau paminėjau Horizontas 2020 programą. Joje yra numatyti klausimai, kurie yra nagrinėjami paraleliai su kitais pranešimais pavyzdžiui, supaprastinimas, administracinės naštos mažinimas, tai yra ypač svarbu mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, kurios dabar yra nepakankamai atstovaujamos mokslinių tyrimų srityje. Ir norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems, kurie pasiūlė gerų pasiūlymų šią linkmę. Universitetai dažnai neša sunkia administracinę naštą ir neturi tokių išteklių, kokiais gali naudoti stambiosios įmonės. Todėl reikia inovatyvių finansinių priemonių, kurios galėtų pagelbėti MVI ir kitiems subjektams, ypač atsižvelgiant į šių dienų ekonominės realijas. Toliau bendradarbiavimas. Kitas labai svarbus klausimas. Turime suprasti, kad dirbame tarptautinėje arenoje Ir kalbant apie Fukushimos avariją, ateityje reikia sustelkti ties prevenciniais veiksmais. Horizontas 2020 programos tarptautinio bendradarbiavimo aspektai turėtų būti sustiprinti visame projekt, pakete ir šiame pranešime. Pirmininkas Van Rumpui sakė, kad jis norėtų matyti globalią saugumo kultūrą ir ES turėtų prisidėti prie brandolinio saugos standartų stiprinimo dėl pačių įvairiausių priežasčių. Brandolinės avarijos, žinoma, turėtų didžiulių pasiekmių ne tik ES, bet ir plačiau. Todėl, vykdant tokius tyrimus, galime užtikrinti didesnį brandolinį saugumą galime numatyti brandolinius saugumo standartus, kurie galėtų būti taikomi ir kitose e, šalyse, kurios užsijima moksliniais tyrimais brandolinėje srityje. Todėl mums reikia plėtoti šią mokslo sritį. Kaip žinia, dabar yra aptarinėjami testavimo nepalankiausiamis sąlygomis rezultatai. Turėsime atsižvelgti į tokio testavimo rezultatus. Darbuotojų apsauga yra labai svarbi, reikia užtikrinti saugumą visiems dirbantiems šioje srityje. Toliau ITER, JET ir brandolinio sintezės technologijos ateitis. ITER yra labai svarbi programa, Kaip žinia, komisijos pasiūlyme ITER nėra įtrauktas į finansavimą Horizontas 2020 programos. Taryboje kaip tik vyksta diskusijos šiuo klausimu ir parlamentas turi labai aiškiai ir nusekliai pareikšti savo poziciją šiuo klausimu. ITER projektą reikia finansuoti. Reikia užtikrinti aiškumą ir biudžeto skaidrumą, bet e, taip pat Europa turi pademonstruoti, kad ji yra pasirengusi finansuoti brandolio sintezės e, tyrimus. Aš suprantu, e, kad Komisija turi savo skaičius, mes turime savo nuomonę, tačiau ITER yra pernelyg svarbus projektas, kad mes e, jo atsisakytume. E, JET projektas yra vykdomas ne pirmus metus, jį taip pat reikia visiškai palaikyti. Negali būti jokio atotrukio ar spragos tarp JET ir ITER projektų. Jeigu tokia spraga bus ir mokslininkais nebus pasinaudota, tai mokslininkai išvyks kažkur kitur. Galiausiai brandolių dalymasis. Sintezė. Sintezėje numatytas biudžetas e, numato labai nedidelį padidėjimą lyginant su septintaja bendraja programa. Kalbant apie set planą, e, jam yra reikalingas desnis biudžetas. Kalbant apie biudžetą, žinoma, dar nėra numatyti konkretus biudžeto skaičiai ir tikiuosi, kad su kolegomis diskutuodami uh, sutarsime dėl galutinio biudžeto ir dėl veiksmų šioje srityje. Ačiū. Grazie al kolega. Ačiū ponui Skinneriui. Išklausysime dabar šešėlinių pranešėjų. Iš jų tik tai vienas, ko gero, ir tėra žodis jums. Ačiū. Pirmininkė dėkoju pranešėjui už subalansuotą, puikų pranešimą. Pranešėjas akcentuoja tuos e, Europos strateginius planus, kurie jau technologijos rytyje yra patvirtinti ir mini išsikeltus tikslus 2050 metams. Jis e, mini taip pat e, brandolio sintezės projektą, bet svarbiausias dalykas yra moksliškai pasiruošti tiems dalykams, tai yra svarbiausias veiksnys. Nes jeigu valstybės narės naudoja arba nesinaudoja branulinę energetiką, Nepaisant to, e, mokslo tyrimai brandolio srityje leis mums išlikti e, konkurencingai šitoje srityje, konkurencingais pasaulyje. Aš e, ne visai sutikčiau, kad įmanoma per trumpą laiką susitarti dėl ITER projekto. Tačiau būtina paskleisti žinę, pas, paskleisti signalą, kad kai kalbame apie šias technologijas, neišvengiamai būtina į jas investuoti ateities labai. Turime, žinoma, remti ir kitus papildomus projektus susijusius su brandalio sinteze, atsižvelgiant į jų svarbą ir pasiunčiant signalą, kad būtina tuos tyrimus įtraukti į daugiametę finansinę perspektyvą kaip e, šešėlinis pranešėjas turiu abejonių dėl administracinių išlaidų 13,5 procentų. Paprastai eina kalba apie 8 procentus maždaug. Na, ir atsižvelgiant į tai, kad biudžete paprastai per menkai įvertinamos būsimos sąnaudos, tai e, jeigu galėtume sutaupyti čia šiek tiek, tai galėtume tai, kas sutaupyta, panaudoti gal brandalio sintezei finansuoti. Dabar dėl brandolinių reaktorių, kurie statomi pasaulyje ir e, tai trečiosios kartos reaktoriai yra pakankamai svarbus ir būtent vienas iš mano pakeitimų bus skirtas šiai problemai. Mm, pirmininkė, pamiršau Jums pasakyti, kad mes e, šešėlinės pranešėjams skiriame po dvi minutės, e, bet kuriuo atveju Jūs to laiko laikėtės, o dabar žodis ponui Kreutzmann. Labai gaila, e, kad aš turiu pasisakyti savo kolego šešėlinio pranešėjo vardu ir pakomentuoti pono Skimerio parengtą pranešimą. Horizontas 2020 susitelkė ties kompetencija mokslo tyrimų srityje ir kalba apie iššūkius iškylančius ES piliečiams. E, kalbant apie e, tyrimus e, E, e, brandolinės energetikos srityje, tai be abejo tai yra svarbus e, mokslo tyrimų programos elementas ir aspektas. Mums būtina paremti mokslo tyrimus šitoje srityje ir užtikrinti saugę brandolinę energetiką. Turime E, užtikrinti dabartinių išteklių ir patirties išlaikymą šitoje srityje, užtikrinti žinių apsikeitimą šioje srityje, nes tai labai svarbu siekiant mažiau e, CO2 teršalų išskiriančios ekonomikos. Mes turime susitelkti ties E, stipresnės Europos mokslo tyrimų erdvės sukūrimu. Turime finansuoti pačio aukščiausio, e, pa, pačio aukščiausio lygio tyrimus, e, susitelkiančius ties saugumu, sauga, apsauga nuo spinduliuotės ir atitinkamų nacionalinių planų parengimu. Bendradarbiavimas su strateginiais ES partneriais yra nepaprastai svarbus, labai svarbu strategiškai apibriežti prioritetus, siekiant užtikrinti kuo didesnę saugą, saugumą ir technologinius standartus. Toliau e, turime stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiamis valstybėmis, įtraukti trečiųjų valstybių mokslininkus kad galėtume spręsti ne tik tai regioninius, bet ir globalius iššūkius ir išlikti lyderiais šitoje srityje, bet tai yra įmanoma tik tai tam, jeigu tam bus skiriamas pakankamas finansavimas. Dėkuoju. Grazie al collega che è intervenuto, la parola a Vidal Quadras. Vidal Quadras. Sì, gracias. Panas Vidal Quadras. Dėkuoju, ponė pirminkė norėčiau e, paminėti keletą teigiamų dalykų pono Skinnerio pranešime. Pavyzdžiui, e, grįžtant prie jo nuomonės apie ITER finansavimą. Ir e, tai, ar tas finansavimas turėtų patekti į daugiametę finansinę perspektyvą ar ne. Sutikčiau su jo nuomonė. Jis taip pat ragina siekti geresnio tarptautinio bendradarbiavimo brandolinėme sektoriuje, e, užtikrinant e, aukščiausio lygio saugumo standartus. Ir čia mes galime pasidalinti didžiulę sukauptą patirtimi šitoje srityje. Čia su juo taip pat sutinku. Lygiai taip pat e, sutinku su jo nuomonė, kad reikia ir toliau užtikrinti pačias saugiausias darbo sąlygas, nes e, tai prisidėtų prie to, kad Europa galėtų išlauk, išlaikyti savo lyderio vaidmenį bei e, kuo veiksmingiau išnaudoti esamus išteklius, tame tarpe ir išteklius, kurie yra už ES ribų. Kalbant apie e, bendrąjį paketą, kurį aptarinėjame šiandien po pietų, aš kalbu apie Horizontas 2020 programą apskritai, čia matau keletą sričių, kur dar galima būtų siekti tobulėjimo. E, tame tarpe ir užtikrinant kuo geresnį ES lėšų panaudojimą. Tam Mums reikia platesnės informacijos, platesnių žinių apie prieinamą finansavimą ir, žinoma, tų, to finansavimo paskirstimas turėtų būti kuo demokratiškesnis ir skaidresnis. Manyčiau, kad EMAS e ir EMAS E, vienas iš trūkumų, lyginant su mūsų konkurentais, yra tai, kad mes retai sugebame pateikti ir e, reklamuoti tokių tyrimų konkrečius produktus, konkrečius rezultatus. E, kad galėtume nuo žinių generavimo kūrimo pereiti prie E, mokslo tyrimų e, rezultatų įgyvenimo mums visų pirma reikia susitelkti ties žinių generavimu, žinių kūrimu. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai e, ačiū ir pranešėjai už puikų darbą. Dabar esu neįprastoje pozicijoje, nes šimtų procentų sutinku su ponu Skinneriu. Jis paminėjo Fukushimos avariją. Žinau, kad komitete yra kolegų, kurie skeptiškai nusteikė brandolinės energetikos atžvilgių ir saugumo, brandolinės energetikos saugumo atžvilgių. Ir e, neseniai teko man diskusijoje dalyvauti šiuo klausimu, jai besiruoždamas, e, nustebau pamatęs, kad branduolinė energetika yra labai saugi, saugesnė ne tik tai už anglimi, uh, paremtą energetiką, bet taip pat ir už hidroenergetiką. E, Japonijoje žuvo trys žmonės ir to pakako, kad Vokietija nutrauktų savo brandolinės energetikos programą. Tuo tarpu kitoje energetikoje tokių netikčių yra daugiau. Kalbant apie e, dalyvavimą programuose, tarptautinėse programuose e, atskirai arba per Europos Sąjungą, čia pasakyčiau, kad e, reikėtų pasakyti už pastarąjį variantą, nes tai yra vienintelis būdas, kaip tai įmanoma padaryti. Tad sveikinu pranešėją dar kartą. Dabar žodis ponui Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas pastebėjimų. Pirmiausia, sveikinu dėl pranešimo kokybės. Taip pat norėčiau priminti, kad turime bendrą mokslinio tyrimų centrą. Tai yra struktūra, kuri dirba puikiai. Ir žinoma, kad mūsų piliečiai tikisi tam tikrų saugumo standartų brandolinėje srityje. Aš pritariu tai minčiai, kad e, mums reikėtų atlikti mokslinius tyrimus dėl brandolinių jėgainių uždarimo, nes e, svarbu uždaryti kai kurias jėgainės ir galbūt statyti naujas, kurios būtų saugesnės. Keletas kitų pastebėjimų dėl e, programos kalendoriaus. Čia kyla problemų dėl Euratomo programos ir septintosios pagrindų programos. Mes turime čia kažką skubiai padaryti, nes Komisija labai tinkamai pasiūlė atnaujinti Euratom programą dviejiems metams. Tas buvo padaryta prieš Fukushimos incidentą. Nežinau, kaip tą galima įtraukti į reglamentą, bet net pavadinime yra numatytas horizontas 2020 ir jo trukmė yra ilgesnė. Taigi, kaip galėtume užtikrinti penkių metų išplėtimą penkeriems metams. Galbūt reikėtų pagalvoti apie kalendorinį planą skirtą įvertinimui ir galbūt galėtume iki šių metų pabaigos balsuoti dėl šio klausimo. E, galiausiai visi žinote, kad mes rengiame tik nuomonę dėl šio klausimo ir e, parlamentas į parlamentą yra kreipiamasi tik kaip į konsultacinę instituciją, atsižvelgiant į tai, kas vyksta Europos Sąjungoje. Mūsų valstybė ir vyriausybių vadovai turi suprasti, kad sprendžiant tokiais klausimais, politinė demokratija yra labai svarbi, parlamentas turi būti įtrauktas į šio klausimo sprendimą. Aš nemanau, kad mums reikėtų keisti sutarties nuostatas. Bet e, reikia pagalvoti, kaip į šį klausimą šiek tiek labiau įtraukti Europos parlamentą. Tarkime, patariamasis mūsų vaidmuo dėl programos e, vykdymo. Labai gaila, kai parlamentas yra tik tai klausimas nuomonės ir kai mes nesame įtraukiami į bendro sprendimo procedūrą. Dėkuoju, ponas Butikofer. Äh, Ačiū. Iš tiesų aš nenorėjau kalbėti, panė pirmininkė. Tačiau panas Helmeris šį vietą pasakė apie ponę Vokietijos kanclerę ir aš e, norėčiau apginti mūsų kanclerę. Ji iš tiesų labai racionaliai nusprendė nutraukti atominės energetikos programą. Taigi, e, šis e, ponė Butikeferio teiginys užbaigia mūsų diskusijas, o dabar suteiksime žodį komisijos nariu ponė Smitsui komisijos atstovui, ponius Micijui. Taigi, penkias minutės skiriamas jums. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti visus pranešėjus, visus šešėlinius pranešėjus už puikios kokybės darbą. Teko bendradarbiauti su jumis visais. Kalbame apie didžiulę pinigų sumą ir šis pasiūlymas yra vertas viso mūsų dėmesio. Norėčiau sutelkti dėmesį į keletą punktų. Pirmiausia, Horizontas 2020 programos struktūra. Man labai džiugu girdėti, kad daugelis pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų pritarė komisijos pasiūlytai struktūrai, pritarė e, komisijos pasiūlytam požiūriui, kaip spręsti visuomenės uždavinius. Mes taip pat džiaugiamės kai kuriais pasiūlymais atskirti šeštą prioritetą ir saugumą perkelti į kitą sferą. Mums saugumas ir apsauga priklauso tam pačiam prioritetui, tai yra visuomenės uždaviniams. Ir būtų klaidinga atskirti šios du prioritetus. Ponas Lambertas labai teisingai pastebėjo sąryšį tarp šių dviejų dalykų. Antras dalykas yra platesnis dalyvavimas, užtikrinant galimybę dalyvauti Horizontas 2020 programoje visoms valstybėms narėms. Ponas Buzekas, ponas Roil apie tai kalbėjo. Mus nerima e, kelia inovacijų skirtumai tarp valstybių narių ir regionų. Todėl mes esame įsipareigoję siekti kompetencijos. Jau anksčiau diskusijose e, buvo pasakyta, kad reikės daug ką nuveikti. Mes labai daug kalbame apie struktūrinius fondus, apie investicijas į gebėjimų kūrimą, į universitetus ir daugybę kitų dalykų. Tačiau programa Horizontas 2020 yra numatęs daugybę galimybių užtikrinti platesnį dalyvavimą. Mūsų nuomonė, ši veikla neturėtų būti priskirta pirmam kompetencijos ramščiui, e, ji turėtų priklausyti šeštam prioritetui visuomenės uždaviniai. E, pone Buzekai, mes kalbame apie kompetenciją, kitus dalykus e, į pono Royal e, pasiūlymus atkreipsime dėmesį prieš keletą savaičių. E, buvo paskatinta kurti grupės komandas Europos Sąjungoje, kad tokios grupės galėtų patekti į sistemą. Taigi mes rengiame svarbų dokumentą ir platus dalyvavimas yra labai svarbus. Galiu pasakyti poniai Madurel ir poniai Karvalijo, kad tai yra mūsų įsipareigojimas, kad tai būtų pasiekta. Trečia pastaba yra susijusi su biudžetiniais klausimais. Ponios Madurel pranešime yra kalbama apie dedikuotą veiklą, tam yra numatyta daug procentinių dydžių. Keletą kartų, tarkime, kai buvo kilėsios pandemijos, paukščių gripo ir kitokios, ne visuomet taip lengva išskirti lėšas iškius tokioms pandemijoms. Taigi mums reikia užtikrinti lankstumą, kad e, iškilus poreikiai būtų galima greitai ir lankščiai koreguoti biudžetą. Ketvirtas pastebėjimas susijęs su MVI ir pramonė. Ne vienas parlamentaras minėjo apie MVI įtraukimą į programą. Labiau nei kada nors anksčiau ponas Johansen apie tai kalbėjo. Ir kalbant apie tai, reikėtų nepamiršti vieno elemento. Kaip mes apibrėžiame atvirą prieigą? Dabar labai madinga kalbėti apie atvirą prieigą. Tačiau, kalbant apie prieigą prie viešai finansuojamų mokslinių tyrimų, tai yra visai kitas klausimas. Ir gali atsitikti taip, kad pramonė ne visuomet dalyvauja vykdant tyrimus. Taigi mes sakome taip atvirai prieigai, tačiau turime apibriežti sąlygas ir aiškius kriterijus. Penktas pastebėjimas susijęs su supaprastinimu. Pone Nibler jau pabrėžė supaprastinimo reikšmę ir tai yra Horizontas 2020 programos leitmotyvas. Mus neramina, kai mes girdime apie diferencijuoto finansavimo normų įvedimą atskiroms kategorijoms. Aš prisimenu, kaip audito rūmų atstovas ponas Balko klausime EPP visai nesiniai pasisakė. Jeigu norite supaprastinti, užtikrinkite paprastumą. Vienas finansavimo, viena finansavimo norma netiesioginiam finansavimui. Ir jis labai aiškiai pasakė, kad jeigu jūsų tikslas yra supaprasnimas, tai reikėtų atsisakyti diferencijuotų finansavimo normų. Ponas Eiler žengia šiek tiek atgal, žiūrinti tai, ką mes turime septintojame bendrojoje programoje ir tai gali vesti prie sunkumų ir problemų. Taigi mano raginimas būtų toks, siekime supaprastinimo atsižvelgiant į komisijos pasiūlymą. Jeigu siekiame diferencijuotos finansavimo normų MVI, tai reikia atsižvelgti į MVI darbuotojų skaičių. Vieną dieną įmonė gali priklausyti MVI, kitą dieną jau nebe. Taigi tai kelia problemų. Mes esame įsipareigoję siekti ir užtikrinti supaprastinimą, tačiau reikia viską išlaikyti kaip galima paprasčiau. Dar keletas žodžių apie pono Skinner pasisakymą ir jo pranešimą. Mes labai džiaugiamės, kad jūs akcentuojate brandolinės saugos klausimą. Mes taip pat džiaugiamės, kad jūs palaikote ITER projektą ir pabrėžiate tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Tie, kurie nepalaiko brandolinės energetikos, turėtų žinoti, kad ES vis dar išlieka ne vienas brandolinis reaktorius, kurį reikia uždaryti ir mums yra reikalingi ekspertai tiem darbam atlikti. Be to, ES kaimynai dažnai renkasi brandolinę energetiką, mes turime turėti ekspertų, kurie galėtų įvertinti tokių jėgainių saugumą. Neturėtume to pamiršti. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs pranešime apie tai kalbate. E, ponui Odį norėčiau pasakyti. Taip, jūs kalbate apie skirtumą tarp 7 metų programos ir 5 metų Euratomo programos. Mes dirbame ties tuo klausimu ir aš esu dėkingas už jūsų bendradarbiavimą, mums padedant. Parlamento galimybės, lyginant su tarybos galimybėmis dėl Euratomo, skiriasi, bet mes visuomet išklausome jūsų nuomonę ir į ją atsižvelgiame, nors pagal sutartį Europos parlamentui nepriklauso tokios teisės, kurios yra nustatytos tarybai. Taigi, baigdamas, norėčiau padėkoti visiems už puikų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad tokį bendradarbiavimą mes ir tęsime, siekdami parengti Horizontos 2020 programą ir siekdami užtikrinti mūsų piliečių saugumą. Ačiū. Eh, Ačiū. Jums, ponia Šmicai. Matau, dar yra trys pranešėjai ir vis dėlto norėčiau paprašyti, kad reaguotume trumpai į pasisakymus. Mes turime dar kelias minutės. Iš tiesų, mes turime gal vieną minutę, ponė e, Madurė, Karvalijo ir ponė Skineri, jums sutikime žodžiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai e, Smitsui už tai, kad jis dalyvavo mūsų posėdėje. Daugelis temų, kurias jis minėjo, mes jau puikiai pažįstame. Ir žinoma, mes toliau gilinamės į tas temas ir jos bus puikus pagrindas mūsų tolimesiems diskusijams. Iš esmės, aš tik tai norėjau e, pasikalbėti apie šeštąjį iššūkį, apie šeštąjį problemą. Čia buvo kalbama apie tai, kad e, kad socialinis mokslai ir saugumas turėtų būti susijęti. Aš manau, kad šit, šit, dėl šios temos mes tikrai, dėl temos parlamente mes sutarsime. Ir ekspertai turėtų būti, turėtų būti įtraukti į šios temos nagrinėjimą. Aš manau, kad, panas Mitsai, mes susidurėme ir su kitais iššūkiais, kurie yra pateikti komisijos pasiūlyme. Todėl manau, kad e, e, moksliniai tyrimai socialiniuose ir humanitariniuose moksluose turėtų sudaryti atskirą mm, sritį. Tai būtų naudinga vis, e, visai programai. Tai būtent horizontas 2020 man atrodo, kad turėtume atskirti tos dalykus, kurie susijęs socialiniais mokslais. Tai būtent tai, e, ir su to susijęs ir kitas klausimas, tai yra kompetencijos arba kokybės klausimas. Čia mm, tai pasiūlė komisija, kalbėdama apie kitus iššūkius. Čia mes iš esmės e, matome, kad e, truputį per daug yra susiskaldimo Manau, kad kai kurios dalykus galima susijęti, pavyzdžiui, aptariant horizontaliuosius klausimus, nes struktūrinės programos apima nemažai dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes pasiūlėme ir savo pranešime. Aš pritariu e, ponios Karvalio pasiūlymams. Tačiau bet kokiu atveju mes dar, dar galėsime padiskutuoti šiais klausimais, e, bent jau artimiausių metų. Ačiū. ponia Maras. O dabar e, ponia Karvalio, kaip pranešėja. Jiems turime žodis. Ačiū, pan pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisijai, e, ponai generalinį direktorato vadovui e, Robertui Smecijui. Aš manau, kad iš esmės mes einame vieną kryptimį. Būtent, kad mes turėtume paprastą, lankstų būdą greitai finansuoti struktūrinės programas susijusios su e, moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Tai, tai e, pagrindiniai punktai, dėl kurių mes nesutarime, jie jau yra paminėti ponios Madurel, tai, tai būtent ar mes turėtume e, šeštąjį iššūkį išskaidyti ir kaip išplėsti dalyvavimą, kad būtent kad būtų horizont, horizontalių lygmenių būtų daugiau siejamas šitas bendradarbiavimas arba finansavimas ir kai mes galėtume tai atspindėti komisijos pasiūlytame visuomenės iššūkių šeštame punkte. Aš manau, kad dėl kitų dalykų mes bet kokiu atveju sutarėme su komisija ir taryba. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad ši programa yra labai ryštinga, iškelia mm, didelius tikslus ir iš tikrųjų ir e, mes netgi padarome dar ryštingesnę tą programą, pridėdami šį beitą prie komisijos pasiūlymo. Ir šį uh, e, horizontas 2020 sėkmė priklausys nuo mūsų visų. Ir todėl aš paraginčiau visas, uh, visus kolegas, kurie gali prisidėti, padėkite mums, kad galėtume užtikrinti, kad komisija, taryba ir parlamentas uh, galėtų e, parengti puikią programą, kad būtų skirtas atitinkamas ir greitai skirtas e, finansavimas atitinkamiems tikslams ir kad e, ši programa prisidėtų prie mokslinio tyrimų ir inovacijų plėtros. Nes mes visi kalbame apie apie augimo paktą. Ir bet kokiu atveju šis augimo paktas turėtų būti finansuojamas. Dėl to visi sutarėme. E, paskutinis pasisakymas, e, ponas Kineri. Ačiū. E, iš esmės, dabar aš galėčiau atsakyti tos klausimus, kurie buvo iškelti anksčiau. Panas Vidal Kvatras kalbėjo apie fundamentinius tyrimus. Aš manau, kad mes turėtume E, išplėsti tam tikras sritis, tai, pavyzdžiui, Marie Curie programas, e, skirti būtent e, tokių veiksmų arba tokių priemonių finansavimui. Fundamentiniai tyrimai iš esmės galėtų, ne, jiems negali, galėtų būti netaikomas šitas kompetencijos arba kokybės reikalavimas. Ir būtent tai būtų daugiau taikomojo mokslo sritis. Tai, tai būtent kad e, šitos mokslinės inovacijos e, būtų taikomas e, rinkai, kad mažas vidutinės įmonės prisidėtų prie to, kad būtent fundamentiniai tyrimai būtų prasmingi, o ne kad mes skirtume finansavimą tradicinėms sritims. Tai mes iš esmės šitą programą norime uh, skatinti augimą, nes skiriama tam pakankamos, pakankamai didelės pinigų lėšos. Uh, Jūs taip pat kalbėjote apie, sakykime, viešųjų ir privačiųjų finansų derinimą. Tai, pavyzdžiui, tokius santykius kaip 5 su 1. Tai būtent, kad būtų įtrauktas rizikos kapitalas, kurį galėtume panaudoti atitinkamiems tikslams, e, kad galėtume sumažinti tas lėšas, kurias nutojame iš mūsų biudžeto. Tai dar kitas dalykas, kad reikia būtent e, fundamentinius tyrimus priartinti prie rinkos. Iš esmės, aš savo pranešime ir kalbu apie saugumą ir apie tos aspektus, kurie susiję su brandolių skaidimu ir su atominė energetika. Tai būtent to reikia mūsų visuomeniai, tai yra energetiniai klausimai. Energijos reikia ir reikės. Grazie. Eh, signor Smith chiede ancora. Dėkoju. Eh, Ponas Smitas dar norėtų pridurti keletą žodžių, mielai suteiksiu jam tą galimybę. Bet kuriuo atveju dirbame siekdami to paties tikslo. Labai trumpai e, užmiršau sureaguoti į klausimus susijusius su EIT institutu Džiaugiuosi, kad sprendžiant iš pono Lambert ir kitų klausimų susidaro įspūdis, kad vis daugiau žinių čia šiame parlamente randasi apie EIT, tam skiriama vis daugiau vaidmens e, įgyvendinant Horizontas 2020 programą ir siekiant e, inovacijų plėtros. Dėkoju ponui Šmitui. Ir dabar norėčiau padėkoti ponui Čičesteriui už tai, kad papirmininkavo per pirmąją posėdžio dalį. Na, o dabar mūsų diskusijos pabaigoje pasakysiu terminus pakeitimams. Ponios Madurel ir ponios Kinerio pranešimų atveju, tai yra birželio 26 vidurdienis, Lambert pranešimo atveju e, trečiadienis, birželio 27 vidurdienis, o Karvalijo ir Matijas pranešimo atveju 28 birželio vidurdienis, ketvirtadienis. E, Kita kartą, kai e, svarstysime pakeitimus, posėdis bus iš dviejų dalių. Visų pirma, kalbėsime apie tai e, rugsėjo 17, pirmadienį ir tai bus pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Na, o dabar dėkoju visiems, kurie dalyvavo šios dienos diskusijoje. Galiu paskelbti, kad ši diskusija dabar baigta. Na, o toliau šiandienos posėdėje turime aptarti kitą virtinę pranešimų. Formaliai jie nėra susiję su Horizontas 2020 programa bet vis tiek yra labai svarbus. Pradėsime nuo kozmi tematikos arba įmonių konkurencingumą ir mažųjų biotinių įmonių programos. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti e, komisiją už tai, kad parengė tokią programą, kuri būtent e, skirta įmonių konkurencingumui ir mažųjų biotinių įmonių e, skatinimui. Ši programa būtent skirta yra mažosioms vidutinėms įmonėms. Po to, kai buvo truputį perskirstytos e, programos susijusios e, su moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Ši programa, būtent skirta mažotoms ir vidutinėms įmonėms, yra tikrai didelis džiaugsmas. Dėl to norėčiau ir padėkoti komisijai. Čia yra pateikti pasiūlymai, e, kuriuos mes norėtume dar labiau patobulinti. Čia 2,3 milijardai eurų skiriama šitoms MVI. Žinoma, biudžeto nelabai pakanka, kaip pažiūrėsime, kiek daug yra E, šių mažų vietinių įmonių yra 23 milijonai. Ir mm, e, Matome, kad siekiame tų pačių tikslų - biurokratijos mažinimas, finansavimo gerinimas ir geresnė prieiga prie rinkos. Dabar atsižvelgiant apie e, biurokratijos mažinimą, aš norėčiau pasiūlyti, kad ES iškeltų naują ryštingą tikslą. Ir aukšto lygio grupė E, suinteresuotųjų šalių, kurios būtų ne, ne, nepriklausomos, būtent įvertintų šios tikslus. Mes turėtume kalbėti apie uh, administracinės našos mažinimą ir kitus dalykus. Dabar prie šito uh, kiekybinio uh, tikslo turėtume pridėti ir uh, kokybinius tikslus. Aš žinau, kad mes dabar diskuojame su komisija būtent dėl šito uh, kiekybinių tikslų, nes kyla tam tikrų problemų dėl šių tikslų. Tačiau mes galime labiau apibriežti kokybinius tikslus, kurie padėtų sumažinti biurokratijos naštą mažos vidutinėms įmonėms. Tam reikia mums bendrai susėsti prie stalo. Biurokratiją galima sumažinti būtent siekiant įvertinti situaciją, e, apklausant mažas vidurinės įmonės, e, teisinį reguliavimą, e, tobulinant ir skatinant konkurencingumą. Ir atsižvelgti, žinoma, į mikro įmonių poreikius. Antras prioritetas yra būtent galimybė pasinaudoti finansavimo tų mažų vietinių įmonių. Čia, kad būtų uždarytos atitinkamos atitinkami trūkumai rinkoje. Čia reikėtų atsižvelgti tas programas, kurios jau pasiteisino, tai yra inovacijos ir e, verslumo programa. O tokios programos pirmiausia yra labai sveikininos ir jos padeda kuriant darbo vietas ir mažinant nedarbą. Tokios e, programos e, arba tokie veiksmai peržengia netgi programos pačios rėmus. E, Aš manau, kad 55 e, procentai netgi turėtų būti skirti e, e, atitinkamiems veiksmams, kuriuos aš jau minėjau. Aš manau, kad komisija tikrai galėtų priderinti šį biudžeto eilutės. Tačiau man kyla tam tikrų abejonių dėl kosme naudojimo būtent Horizontas 2020 programos struktūroje nes e, pati programa tampa pernelik sudėtinga. Man atrodo, kad tokiu atveju mes turėtume apsvarstyti geresnės galimybės, kaip šita programa galėtų būti patobulinta. E, kitas dalykas turėtų būti numatytos atitinkamos paskolų garantijos e, paskoloms iki daug didesnėms negu 150 tūkstančių eurų. tokiems atvejams būtent turėtų būti numatyta aukščiausia tokios e, paskolos riba. Tada būtų saugu e, teikti paskolų garantijas. Kitas dalykas, e, programa turėtų prisidėti prie to, kad mažos vidinės įmonės galėtų geriau įsilieti į vidaus rinką ir patekti į trečiųjų šalių rinkas. Tai Europos įmonių tinklas galėtų tam padėti. Ir e, ši programa, būtent skirta mažosioms vidurinėms įmonėms, vis toliau plečiama ir pasirodė kaip sėkminga programa. Mes turėtume dabar geografinį apriepti tos programos pagerinti, tai kad atinkamose valstybėse e, būtų sukurtos e, tinkamos struktūros ir užtikrintas finansavimas. Dabar dėl trečiųjų šalių rinkų ir patikimo į jas turėtų mm, pagalbinės priemonės remiamos. Čia, kad valstybės narės ir ES nedubliuotų savo veiksmų, skatinant tokį skverbimuose į užsienio rinkas. Tačiau komisija turėtų žvelgti ir jau esamas priemonės ir bandyti jas suderinti tarpusavėje. Čia komisija jau kaip CIP programos struktūroje būtent taikė atinkamą e, derinimą ir reikia įvertinti dabartinius pasiektus rezultatus. Taigi aš dabar pe, penkis bendro pavadžio e, punktus paskelbiu savo pranešime. Taigi būtent, kad visom, ta programa turėtų būti taikoma visom mažos vidutinėms įmonėms, o ne, ne tik toms, kurios uh, dirba su užsienio rinkomis. Svarbiausias kriterijus turėtų būti pridinė vertė Europos Sąjungai. O šita pridinė vertė turėtų reikšti, kad, kad rinkos deficitai turėtų būti pakoreguojami savo jėgomis, tai yra mažų vidutinių įmonių jėgomis. Ir turėtų būti ta pagalba arba ta programa naudinga kuo daugiau MVI Ir žinoma, turėtų programa ne, būti netaikoma, jeigu jinai yra nereikšminga MVI. Aš manau, kad turizmas turėtų būti ne, neįtrauktas į kosmę programą, nes kosmė neskirta vien tik tai turizmo uh, sektoriui. Žinoma, bet man nekiltų jokių problemų, jeigu būtų teikiama, pavyzdžiui, daug pakeitimų ar daug reikalavimų susijusių su e, turizmo sritimi. Žinoma, atsižvelgtume į juos. Tačiau aš manau, kad e, mes neturėtume pabrėžti vieno sektoriaus. Nes aš žinau, kad kiti, kiti e, sektoriai, ne tik turizmo, bando prieštarauti, kodėl vis dėlto turizmui suteikiama tokia didelė reikšmė, kodėl čia mums yra finansuojamas labiausiai. Aš manau, kad e, galbūt, kalbant apie konkrečias priemonės, reikėtų paminėti turizmo sektorių. Tai aš e, tai paminėjau savo pakeitimuose. E, MVI turėtų būti įtrauktas labiau į pačios programos įgyvenimą, į kosminę programos įgyvenimą. Todėl asociacijos su jomis turėtų būti tariamasi, būtent vystant politiką ir iškeliant strateginius tikslus pačioje programoje. Ir jeigu komisija prieštarautų, tada aš šešėlinės pranešėjais e, pasvarstyčiau, kaip mes galėtume užtikrinti MVI e, dalyvavimą e, programos kūrime ir gyveninime, kad nekiltų jiems papildomos administracinės naštos. Galbūt būtų prasminga mm, atsižvelgti į to, tos reikalavimus arba prašymus, kurie uh, pas mus ateina iš įvairių verslo asociacijų. Ir manau, kad e, e, tai turėtume, tuos reikalavimus turėtume įtraukti ir į mūsų programą. Be to, aš sakyčiau, kad e, finansavimas arba parama turėtų apimti visa, visus įmonės gyvavimo etapus, tai yra nuo pat įsikūrimo iki pat jos patekimo į rinką arba eksporto skatinimo. Uh, E, ir turėtume, žinome, atsižvelgti į tas įmonės, kurios, kuriams kyla didelė grėsmė. Nes būtent mes norime užtikrinti e, gerovę ir darbo vietų išlaikymą. Aš tuoj tai baigsiu ir galiausiai prisidedu prie tų ryštingų tikslų, kurie iškelti komisijos pasiūlyme. Aš, Ir aš e, norėčiau pasvarstyti, kaip mes geriau galėtume finansiškai aprūpinti šią programą. Sì, le chiedo scusa, ma d'altro canto, eh, quando... Pirminkė, atsiprašau, kad bandžiau įsiterpti jūsų pasisakymą, bet mūsų darbo tvarkėje šis punktas yra paskutinis. Ar prieš paskutinis ir mums labai svarbu taupyti laiką. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui už e, puikų darbą ir gerą bendradarbiavimą. Šis pranešimas tikrai geras ir bus naudingas visiems VMI Europoje. Pranešime sakoma, kad kozmi programos tikslas yra sumažinti administracinę naštą ir užtikrinti prieigą prie finansavimo visoms VMI, ne vien tik toms, kurios uh, dirba tarptautiniu mastu arba turizmo sektoriuje, kaip siūlo komisija. Labai svarbu, kad iškeliami tam tikri konkretūs tikslai administraciniai naštai mažinti. Svarbu, kad ir toliau mažintume biurokratiją, nes tai viena iš pagrindinių kliučių VMI. Taip pat turime apsispręsti e, dėl e, viršutinės uh, E, paskolų garantijų ribos, e, kai eina kalba apie didesnės paskolas negu 150 tūkstančių eurų. Džiaugiuosi taip pat, kad e, rasti sprendimai, kurie nebepalieka finansavimo spragų VMI. Dar vienas dalykas yra užtikrinti paramą VMI patenkant į trečiųjų valstybių rinkas. Kalbant apie biudžetą ir finansavimo paskirstimą, tai visų pirma svarbu pastebėti, kad biudžetas, kuris yra numatomas, netitinka tos politinės svarbos, kuri VMI yra skiriama. Kozmiai gali tikėtis 2,5 milijardų finansavimo, o tai yra tik tai 0,2 procentai nuo bendro daugiamečio finansavimo. Mes manytume, kad e, padidinti kozmį finansavimą tikrai jis turėtų būti didesnis negu 20 bendro biudžeto 55 procentai kozmiai biudžeto turėtų būti skirta prieigai prie finansavimo. Tie finansiniai instrumentai, priemonės, kurie dabar naudojami, yra labai sėkmingi ir mes turėtume, ko gero, siekti 65 procentų biudžeto skyrimo finansinėms priemonėms paremti. Dėkoju, ponia pirmininkė. Dėkoju. Na ir aš pati norėjau keletą žodžių pasakyti apie tai, nes esu pati šešėlinė pranešėja. Dėkuoju ponui Kroiksmanui už e, atliktą darbą, jis e, puikiai atliko reikalo analizę, akcentuoja iškilusias e, problemas šioje srityje, organizavo keletą klausimų šią temą. Manau, kad e, daugelis iš to, ką mes sakome apie VMI, nelabai dera su labai nedideliu biudžeto procentu, kuris ketinamas skirti tam reikalui. Tik tai dvi dešimtosios to biudžeto. Kaip jau sakiau per diskusijas Strasbūre, jeigu e, kiekviena vidutinė ar smulki įmonė priims bent po vieną naują darbuotoją, tai labai smarkiai padės spręsti užimtumo problemą. E, galbūt atskirai, kiekviena tokia įmonė nedaug gali nuveikti, bet kadangi jų yra labai daug, jos gali prisidėti prie ekonomikos atsigavimo. Tad e, kozmiai lėšų dalis, kuri skiriama finansinėms priemonėms, nėra pakankama. Reikėtų tą paskirstimą programos viduje peržiūrėti. E, aišku, e, papildomai veiklai ar kvalifikacijos kelimui reikia skirti lėšų, bet negalima atimti lėšų nuo pagrindinių finansinių priemonių. Ta dalyką turėtume iš naujo panalizuoti. Dar kitas dalykas, kuris ryškėja šioje diskusijoje, yra galimybė paremti VMI veiklą už ES. Žinome, kad globalizavimas, globalizacija yra labai svarbus reiškinys mažoms ir net labai mažoms įmonėms, kurioms uh, rūpi parduoti savo prekes už ES. Labai svarbu taip pat, kad jos turėtų pakankamai informacijos apie finansinės programas. Nežinau, ar jums e, yra taip nutikę, bet kai aš su pramonės atstovais e, analizavau šiuos dalykus, pamačiau, kad labai dažnai bankai ir žmonės, kurie veikia kaip tarpininkai tarp įmonių ir ES biudžeto ar ES investicijų banko, neužtikrina tos e, sąsajos, nes bankai nėra suinteresuoti teikti informacijos apie esančius finansinius instrumentus, nes tai nebūtinai prisidės prie jų pelno didinimo. Tad e, šitą dalyką turime spręsti ir e, pranešėjas kaip tik e, kai kuriuose savo pakeitimuose būtent apie tai kalba. E, ta informacija turi būti ne tik privaloma, bet ir labai smulki, kad galutinis vartotojas gautų tą informaciją, nors finansų sektorius ir galbūt norėtų ją nutilėti. Tai svarbi problema ir ją turime spręsti nepritariu pranešėjoj, kai kalbama apie turizmą. Dauguma turizmo programų yra daugia sektorinės. Mums reikia propaguoti Europos vienybę įvairovėje, tad sakyčiau, kad čia reikėtų stiprinti uh, šią tendenciją. Na, o dabar kalbant apie VMI tinklą, čia komisija turėtų pažvelgti atidžiau, ne visi informacijos punktai ar kontaktiniai punktai veikia gerai, panaudoja savo potencialą. Na ir dar kartą dėkoju pranešėjui, nes jis palengvino mūsų kaip šešėlinių pranešėjų darbą, pateikdamas savo pataisas. Atsiprašau, kad užtrukau šiek tiek ilgiau negu skirta laiko, nors ir esu posėdžio pirmininkė. Dabar žodis ponui Vidal Kvadras. Ačiū pirmininkė. Mažos ir vidutinio dydžio įmonės sudaro maždaug 90 procentų visų Europos įmonių. Ir jos dažnai susiduria su tomis pačiomis problemomis. Sunkia prieiga prie rinkų, e, per nelik didelė administracinė našta. Dėl šių priežasčių mums yra reikalinga programa, kuri užtikrintų šių įmonių efektyvumą. Mūsų kolega ponas Kreutzmann ką tik pristatė pagerintą, patobulintą pranešimą. Taip pat įtraukė nuorodą į smulkaus verslo aktą. Aš manau, kad šis aktas turėtų būti pagrindas mums skatinant MVI veiklą. Ponas Kreutzmanas pateikė pakeitimų dėl Europos įmonių tinklo. Tai yra veiksmingai funkcionuojantis tinklas, tačiau žinoma, jo veiklą galima būtų patobulinti. Kolega taip pat kalbėjo apie organizacijų atstovaujančių MVI stiprinimą. Jos yra labai svarbios, nes atstovauja visam sektoriui. Kolega taip pat pristatė sektorius, kuriuose MVI ženkliai prisideda prie ES BVP. Tai visų pirma yra turizmo sektorius. Aš pritariu kolegai Toja dėl turizmo sektoriaus. Mes turėtume dirbti pagal šią programą turizmo sektoriuje. Šiuo metu e, valstybės narės e, turinčios stambų turizmo sektorių išgyvena krizę, todėl būtų naudinga akcentuoti turizmo sektorių ir konkretus akcentas į turizmo sektorių būtų labai svarbus. Dėl garantuojamų paskolų ribos Aš manau, kad reikėtų tą ribą padidinti. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad MBI yra reikalingi tiek nacionaliniai, tiek tarptautinio pobūdžio instrumentai. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausėme bendrų pastabų dėl šio pranešimo turinio. Mes palaikome komisijos pasiūlymą, taip pat pritarėme ir pranešėjų pozicijai. Ši programa yra labai svarbi mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Ji yra ekonomikos ir ūkio variklis, todėl būtina numatyti tam atitinkamą biudžetą. Todėl būtų gerai, jeigu komisija pristatytų uh, numatomus asignavimus konkrečioms veikloms ir konkretiems sektoriams. Mes sutinkame su tuo, kad reikia mažinti biurokratiją, gerinti prieigą prie rinkos, taip pat gerinti keitimas informaciją. Mes taip pat norėtume pabrėžti sinergijos tarp regioninių ir nacionalinių organizacijų svarbą. Mums taip pat atrodo, kad Šios finansinės priemonės turėtų numatyti paskolas ir mes taip pat manome, kad paskolų viršutinė riba yra pernelyg žema. Kalbant apie turizmą, komisija įtraukė šį sektorių dėl to, kad šiame sektoriuje dirba tvarios ir konkurencingos MVI. ir jos prisideda prie gan didelio įnašo į BVP. Ir žinoma, kad MVI turi siekti um, konkurencingumo ir tvarumo tikslų. Šios įmonės gali sukurti daug darbo vietų Ir mes sutinkame su tuo, kad reikėtų įtraukti ir turizmą. Į šią programą mes ketiname pateikti keletą pakeitimų, kad pranešimas taptų dar geresnis, bet svarbiausia yra tai, kad ši programa gautų jos verto biudžeto, nes kitų būdų nebus pasiekti jos tikslai. Pirmininkė, dėkoju. Dabar komisija, ponas Helder. Porą minučių. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, mes norėtume padėkoti pranešėjui, ponui Krocman ir komiteto nariams už išreikštą paramą kosme programai. Savo pranešime ponas Krocman pripažįsta, kad kaip e, svarbu paremti smulkės įmonės siekiant konkurencingumo, svarbu yra finansavimas, biurokratijos mažinimas, prieiga prie rinkos, pranešėjas ragino patikslinti kai kurias veiklas ir numatomas teikti paslaugas. Taip, tai būtų naudinga, bet aš norėčiau pabrėžti, kad Šis pranešimas aprieps laikotarpį iki 2020 metų. Galime prisiminti konkurencingumo ir inovacijų programą. Ji buvo uh, giriama dėl savo lankstumo. Komisija taip pat džiaugiasi prioritetais, kuriuos yra numatęs ponas Kroisman savo pranešime. Mes norime pabrėžti e, sverto efektą ir pridėtinę vertę. Kalbant apie biurokratijos naštos mažinimą, dabartinė programa nešia naudos ir aš tikiuosi, kad tai bus ir ateityje, kai bus patvirtintas komisijos pasiūlymas. Mes ateityje norėtume sutelkti dėmesį ir į kokybės aspektus, ne tik kiekybės. E, žinoma, svarbu, kad Svarbu įvertinti kokybę ir tam reikia laiko. Dėl finansinių instrumentų keletas pastabų. Jeigu imamos paskolos didesnės negu 55 tūkst, 150 tūkstančių eurų, tai jūs žinote, su kokia situacija bus susidurta, kalbant apie biudžetą E, turime mažiau lėšų, e, kurios būtų, kurios būtų galima skirti tvarumui ir konkurencingumui. Jūs pats sakėte, kad prioritetas yra prieiga prie ne valstybių narių rinkos, o įmonių tinklas galėtų, aišku, veikti dar geriau, esama erdvės situacijos pagerinimui. Ir, aišku, turime kreiptis ir į partnerius, kurie prisidėtų prie to. E, dar pusę minutės norėčiau kalbėti. Džiaugiuosi, kad darote nuorodą į smulkaus verslo aktą ir kalbate apie keletą konkrečių sektorių. Bet atsižvelgiant į tai, kad tai yra numatyta Lisabono sutartyje ir tas sektorius šiek tiek skiriasi nuo kitų pramonės sektorių, tai būtų pravartu numatyti konkrečius tikslus turizmo sektoriui. Ir galiausiai dėl konsultacijų MVI. Mes sutinkame su tokiu tikslu, tokia veikla yra vykdoma, kas dviejus mėnesius mes sustinkame su smulkių įmonių asociacijų atstovais, kartą per metus vyksta smulkaus verslo asamblėja bet mes nenorime kurti dar daugiau biurokratijos šioje srityje. Kartais skiriamos subsidijos, bet negalima nueiti per nelik toli. Ta pati galima pasakyti ir apie biudžetą. Komisija yra pateikusi savo pasiūlymus, bet mes suprantame jūsų norus, jūsų pagėdavimus. Dėkoju už paramą. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Kreuzman, prašau kalbėti trumpai, nes mes turime aptarti dar vieną darbo atvarkės klausimą. Ponui Karinš, turėsime suteikti laiko pasisakyti. Ačiū pirmiausia, norėčiau padėkoti už daugelį teigiamų, teigiamų pastabų. Aš taip pat norėčiau atsiprašyti kolegų. Uh, kad e, išdrįsau komisijos pasiūlymą pritaikyti vienam sektoriui. Iš esmės nenorėčiau atskirti to turizmo sektorių, tačiau problema yra ta, kad jeigu mes išryškinsime, pabrėšime vieną sektorių, tada prieštaraus kiti sektoriai. Žinoma, mes neprieštaraujame, kad turizmui būtų skiriama didelė reikšmė, tačiau kiti sektoriai taip pat yra svarbus. Mes koncentruojamoje dalyje jau paminėjome kad tai jokia problema. Turizmo sektoriui gali būti didelė reikšmė skiriama, tačiau tai neturi būti atskiras sektorius, kuris pabrėžiamas būtų. Dabar dėl tų 15 e, procentų tai yra per mažai, mes kalbėjome apie 20 procentų, tai neprivalomas būtų tikslas. E, ir tai yra klausimas, dėl kurio turėtume pasvarstyti visi. Ar iš tiesų nebūtų uh, naudingiau pasvarsyti vis dėlto apie tą padidinimą 15 procentų iki 20 procentų, nes kalbame apie 8,5 milijardus. Ir pavyzdžiui, mažos vidutinėms įmonėms e, čia mes galėtume padidinti e, bendrą finansavimą nuo 0,2 iki 0,5 procentų e, daugiametės finansinės programos. Aš iš esmės suprantu, kad Čia yra sudėtinga situacija. Mes e, dabar negalime planuoti ilgalaikio laikotarpiu. Čia turėtų būti vidutinio laikotarpio planavimas, tai tas finansavimas turėtų būti skirtas vidutiniam laikotarpiu. Tačiau bet kokiu atveju tai turėtume atkreipti dėmesį ir dėkoju už pastabas. Ačiū. Dabar pakeitimus patikite birželio 20 dieną, 12 dieną. O dabar patas Karinšas, jums suteikiamas žodis dėl e, dėrybų su taryba ir komisija rezultato. Ačiū. E, aš manau, kad visi šiuose rūmose prisimename, kad šiame komitete mes e, priėmėme E, atitinkamą nuomonę dėl tarp, tarp vyriausybinių valstybių narių energetikos susitarimus trečiosiomis šalimis dėl būtent keitimus informaciją mechanizmo. Taip turėjo būti užtikrintas skaidrumas ir informacijos ateikimas. Čia kalba apie tai, ar tie susitarimai atitinka ES teisės aktus. Čia ypač e, kalbame apie trečiųjų e, valstybių įsitraukimą į mūsų infrastruktūras valstybės narėse. Mes e, dalyvavome trijose trialoguose su taryba ir sunkiausias dalykas yra tas, nepaisant to, kad e, praėjusiu metu vasario mėnesį tarybos iškelto reikalavimo, kad toks teisės aktas reikalingas, atrodo, kad iš esmės nebus tokio teisės akto. Nei šiandien, nei rytoj. Na, komisija pateikė tokį teis, teisės akto pasiūlymą, parlamentas jį sustiprino, tačiau nėra bendro sutarimo. Bet bet kokiu atveju, um, trečiajame trialoge pavyko pasiekti kompromiso, mes parengėme atitinkamą tekstą ir kompromisinėme tekste, e, tekste neatsispindi mūsų lūkesčiai. Iš esmės, tai yra prastesnis, negu mes tikėjomės. Taigi, kur yra trūkumai? Pirmiausia, dėl dėl ex-ante e, suderinamumo kontrolės. Ir e, komisija turėtų iš esmės atsižvelgti tinkamus kriterijus prieš sudarant tokius tarp vyriausybinius valstybių narių energetikos sustarimus. O, e, sakykime, jeigu tokie sustarimai egzistuoja, tai mes turime peržiūros tam tikrą nuostatą įtraukę. Ir kas trejus metus komisija galės peržiūrėti tuos teisės aktus trečiosiamis šalimis ir pasakyti, kas atitinka ES teisės aktus, kas ne, kas veikia, kas ne. Tačiau bet kokiu atveju taryba prieštaravo tam, bet mes parengėme kompromisinį tekstą, kuriame siūlome mes kaip parlamentas eisime prie sustarimo, kuris bus svarstomas. Nes bet kokiu atveju, bet koks nors teisės aktas yra geriau negu jokio teisės akto. Nes bet kokiu atveju mes galime laikui bėgant pakeisti tą teisės aktą, sustiprinti jį, sugriežtinti jo sąlygas. E, ir tai yra žymiai lengviau negu pradėti nuo pat pradžių, kai nėra jokio teisės akto. Ir aš norėčiau padėkoti tiems šešėlinės pranešėjams, kurie dalyvavo trialogose ir pastarajame trialoge. Netgi pirmininkaujančios valstybės ambasadorius netgi užvertė savo užrašus ir nusivylęs išėjo iš patalpos. Taigi, norėčiau padėkoti Jums dar kartą šelniai pranešėjai ir mano prašymas arba pasiūlymas, bet, bet kokiu atveju suorganizuoti to kompromisinio teksto pirmąjį svarstymą. Ačiū, ponia Karinčiai. Per pirmąjį posėdį dėrybose iš tiesų pasiekta nemažai, manau, kad jūs pasiekėte kiek įmanoma. O dabar Ponas Vanskindrius tikimas žodis e, pono Bento Langė vardu. Iš esmės, e, e, turėjome puikias diskusijas su juo ir jis norėjo perduoti padėką už padarytus darbus. Taigi, valstybės narės nenori persvarstyti šio klausimo ir būtent priartėti prie Europos parlamento pozicijos. Ir e, mes turime pasvarstyti, tai kokie, kokios pozicijos laikytis. E, socialdemokratai mano, kad e, ex ante vertinimas, kurį galėtų atlikti komisija, iš tiesų būtų reikšmingas ir tinkamas, tai būtent, kad tuos sustarimus komisija galėtų vertinti nes e, e, tokie susitarimai turi atitikti e, vidaus rinkos energetikos klausimai sudarimo priimtus teisės aktus. Ir socialistai pateiks naujus pakeitimus, dėl kurių balsuosime, kuriais mes norėsime sustiprinti teisės aktą, būtent plenarinėme posėdėje mes balsuosime. Uh, Ir aš bet kokią atveju pasakysiu, ką pasakė mano kolega. Ir aš bet kokią pasakau, ką man perdėjo kolega. Ir gal mes sutarsime šiais klausimais. Dėkoju. Dabar dar matau pono Vidal Kvadras ir pono Kroitsman norinčias pasakyti. Ačiū, aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai ir šiandien pranešėjams. Mes dabar turime galimybę pritarti uh, tam kompromisui, kuris buvo pasiektas. Aš manau, kad jis yra įmanomas, visai priimtinas tas kompromisas. Ir čia mes kaip parlamentas, mes sutarėme, norime, kad vieno tikslo mūsų pozicija aiški. E, na, žinoma, visko pasiekti negalime. Jeigu komisija ir taryba mums priturė, tai bet kokiu atveju pasitenkinkime tuo, ką turime. Ir per artimiausius keliarius metus mes e, kokią galėsim patobulinti turimus dokumentus. Ir mes pritarėme e, Dėkuoju. Dabar kolega Vidal Kvadras. Ačiū, ponė pirmininkaujančioji. Ponas Karinčas mums papasakojo apie kompromisinį tekstą, kurį parengė taryba. Jis netitinka mūsų pradinių ambicijų. Uh, Norėjome daugiau, norėjome, kad valstybės narės informuotų komisiją apie savo dėrybas dėl tarp vyriausybinių susitarimų energetikos rytyje su bet kuria trečiaja šalimi ir norėjome, kad tai būtų padaryta dar iki pasirašant tą susitarimą. Tačiau e, taryba savo pozicijos nepakeitė ir viskas išlieka valstybių narių rankose. Taigi jie nesidalins informaciją su kitomis valstybėmis narėmis, jeigu jie to nepanorės. Ir komisija teiks tik tai patarimus sudarant susitarimus tuo atveju, jeigu valstybės narės to pageidaus bet, kaip sakė ponas e, Karinšas, bent jau dabar privaloma pasakyti komisijai apie būsimus susitarimus prieš juos pasirašant, skirtingai nuo dabartinės tvarkos, kai apie tai pranešama tik tai juos ratifikavus. Kitaip sakant, dabar jau turime šiokį tokį pagrindą tolimesniam darbui. Ir e, dabar sunku, aišku, pasakyti, ar mes sugebėsime parengti kažkokią teisinę sąrangą, kuri e, tarybai ateityje būtų labiau saistanti. Man e, yra tekę panašiose situacijose dirbti anksčiau, bet aš niekad nesu matęs, kad tarybai pirmininkaujantis asmuo užverstų dokumentų uh, bylą ir iššoliuotų iš posėdžių salės. Tad esu šiek tiek nustebęs ir galiu tik pareikšti viltį, kad tai buvo vienkartinis toksai poelgis. Na, o ponui Karinšai noriu padėkoti už jo kantrybę ir už pasirengimą dirbti toliau. E, noriu pasakyti, kad e, mielai su jumis e, dirbau praeitįje. Mm, mes kaip žalieji laikomės panašios pozicijos kaip ir socialdemokratai. Norėtume, kad vis tik mes galėtume kalbėti vienu balsu, turėtume siekti daugiau negu kad dabar siūlo taryba ir e, norėtume e, padaryti panašų politinį pareiškimą kaip ir e, socialdemokratai, kad toje išorinėje energetikos dimensijoje Europa kalbėtų vienu balsu ir turėtume žengti toliau, negu kad dabartinis rengiamas teisės aktas numato. Ponas Karinčia. Labai ačiū, dėkoju tiems, kurie pareiškė e, man paramą. Taip, e, SND ir žaliųjų e, požiūriai šiek tiek skiriasi, bet jeigu paklausime, o koks mūsų svarbiausias uždavinys čia parlamente yra, tai aš atsakyčiau, kad reikia stengtis priimti kuo geresnius įstatymus. Taigi, norima, reikia bandyti paversti įgyvendinamu. Todėl parlamentas ir taryba drauge priima sprendimą dėl teisės akto, kuris turi įsigalioti e, mes užimame tam tikrą poziciją, sakome, kad norime padaryti politinį pareiškimą. Bet labai dažnai tai panašėjo į tokią trumpą demonstraciją Luksemburgo aikštėje kuri iš esmės nieko ir nereiškia, bet jeigu mes norime kažkokio rezultato, kuris galėtų daryti poveikį egzistuojančiai teisai, tai e, tuo, ką pasiek, pasiekėme šiuo atveju, esame vienu žingsneliu arčiau prie to, ko reikia pasiekti. Taigi esame tik tai proceso pradžioje. Ateityje galėsime stiprinti tą teisės aktą. Ir turiu pasakyti, kad ir komisaras Oettingeris sutiko, kad geriau būtų turėti tokį kompromisinį teisės aktą dabar, negu kad neturėti jokio. O mums reikia judėti šiuo klausimu pirmin. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju visiems, e, suteikėme galimybę visiems pasisakyti, tame tarpe ir ponui Skinneriui, kuris jau dabar išėjo, taigi rytoj galėsime dėl šio klausimo komitete balsuoti. Aš manau visų jūsų vardu uh, galiu suteikti kelias e, minutės ponui. Uh, ponui Kalfin, nes jis rytoj negalės dalyvauti posėdėje. Mes diskutuosime, žinoma, dėl jo pranešimo rytoj, bet paž... įžangą jis galėtų padaryti šiandieną. Pikmo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu gal tik kokias 3-4 minutės. Pristatysiu šį pasiūlymą, šį komisijos pasiūlymą. Čia kalba eina apie 2003 metų direktyvos dėl viešo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo. Komisija siūlo ambicingus tikslus ir aš manau, kad parlamentas turėtų pritarti komisijos ambicijoms. Mes turėtume kreiptis į viešas institucijas siekiant viską supaprasinti internete, išskyrus aišku asmens duomenis bei duomenis susijusius su valstybės saugumu. Ir aišku, reikia pasirūpinti, kiek tai kainuos. Tai yra komisijos pasiūlymo esmė. Viską reikia viešinti. Yra du argumentai už. Vienas yra skaidrumo principas, demokratijos principas, galimybė piliečiams gauti laisvai informaciją iš valstybinių institucijų. Ir antra, kai ši informacija yra paskelbiama, kai yra sudaroma galimybė ją panaudoti ir pakartotinai panaudoti, valst... E, mažos ir vidutinio dydžio įmonės galėtų naudotis šią informaciją ir tai atneštų naudos, kuri siektų 140 milijardų eurų per metus. Dirbame ties šio klausimu su kitais kolegomis. E, kyla klausimai dėl finansavimo. Būna, kad institucijos pardavinėja šią informaciją, tokiu būdu papildydamos savo biudžetus. E, kita vertus, mokesčių mokėtojai moka mokesčius, kad tokia informacija būtų renkama ir naudojama. Taigi mokėjimas už tokią informaciją keltų klausimų. Kitas dalykas yra priežiūros institucija, jos steigimas. Tai aišku, padidintų administracinę naštą. Mes turime pasirūpinti, kad taip neatsitiktų. Kitas dalykas yra informacijos apimtis. Čia reikėtų laikyti subsidiarumo principo. Tai reiškia, kad e, valstybės pačios nusprendžia dėl informacijos apimties, bet teisė gauti informaciją turėtų būti esminis principas. Taigi turėtų būti labai aiškių priežasčių, dėl kurių informacija nebūtų skelbiama ir viešinama. Kitas klausimas yra susijęs su terminais, kada tokią informaciją būtų galima skelbti. Tai kelia klausimų archyvams, bibliotekoms ir taip toliau. Tai galėtų būti susiję ir su papildomais kaštais. Taigi informacija sukurta ateityje turėtų būti skelbiama ir viešinama, bet ir dabar turima informacija kažkaip turėtų būti e, paviešinta. E, toliau. Verslui tokio pobūdžio informacija yra labai svarbi, siekiant padidinti kokybę ir teikti papildomas paslaugas piliečiams. Taigi, aš manau, kad mes galime pateikti argumentų savo partneriams, suinteresuotams šalims ir turėtume palaikyti komisijos pasiūlymą. Mm, mes turėtume palaikyti svarbiausią mintį, kad e, bendro pobūdžio informacija turėtų būti viešinama internete be jokių papildomų reikalavimų. Tai tokia yra direktyvos esmė. Taip, aš pristatyčiau šį klausimą ir norėčiau padėkoti įvairių frakcijų šešėliniams pranešėjams. Mes jau esame surengę keletą susitikimų ir tikiuosi, kad per ateinančią savaitęs ir mėnesius mes ir toliau bendradarbiausime šiuo klausimu. Ačiū. Dėkuoju ponui Kalfinui. Diskusijos dėl šio klausimo yra numatytos rytoj. Aš tikiuosi, kad jūs dalyvausite posėdėje. Dėkuoju koordinatoriams. Komisio, komiteto posėdis yra baigtas. Dabar perėsime prie koordinatorių posėdžio. Dėkuoju visiems už kantrybę. Laukiant šio posėdžio, šis posėdis yra slaptas. Padarysime poros minučių pertraukėlę prieš pradedant koordinatorių posėdį.